Guten Morgen. Good morning. Good, good, good morning. Please take a seat. I would like to. Ich möchte, ich möchte Sie alle herzlich willkommen heißen. Noriu pasveikinti visus atvykusius į mūsų seminarą apie EPSAS ir pirmiausiai sveikinuosi su tais, kurie manęs klausosi, mūsų klausosi. Uh, pasakyti, kad visi, kurie mūsų klausosi, taip pat turi galimybę užduoti klausimus, nes tokia tvarka buvo numatyta iš anksto ir e, tai nėra kažkoks tai bandymas griebtis šiaudo, turint omenyje, kad mūsų komiteto nariams ši tema nebuvo labai svarbi, nes aš manau, kad ES biudžeto vykdymas yra labai svarbus dalykas, todėl noriu nuoširdžiai pasisveikinti su ekspertais, kurie šiandien ryte pas mus atvyko ir mes tikimės, kad gausime iš jūsų pakankamai daug svarbios informacijos mūsų svarbia tema ir tiesme gairės į ateitį, nes nėra didelė paslaptis niekam, kad padėtis turbūt sudėtingiausia yra toje šalyje, kurią aš geriausiai pažįstu duomenų kokybė mums rūpi. Jau pakankamai ilgą laiką jau aš taip pat ilgai dirbu šiame komitete Europos parlamente. Ir e, jau esu pripratusi prie to, kad parlamento nariams dažnai meluojama, tačiau taip e, begėdiškai meluoti mums kaip ir pastarosius metus, manau, kad e, yra tiesiog neįsivaizduojamas dalykas. Mums politikams kyla bendraujant su administracija tam, tam tikrų problemų dėl to, kad e, mūsų politiniai sprendimai orientuojami į ateitį nėra tokie apgalvoti, kaip turėtų būti, todėl manau, kad apskaitos sistemų suderinimas įvertinant e, ilgalaikius politinių sprendimų poveikius yra būtinas, mums reikia užtikrinti didesnį biudžeto vykdymo skaidrumą, taip pat reikia pasverti kai kurių politinių sprendimų padarinius ir juos atitinkamai paviešinti. Puikiai suprantu, kad mes tokiu būdu Mes, e, priimdami savo sprendimus, kurie nerantuoti ateitį, sudarome sąlygas ir toliau vykdant mūsų sprendimus, juos įvairiais būdais e, apeidinėti. Taigi, manau, kad reikia labai rimtai atsižvelgti į priekaištus susijusius su klausimu apie tai, kad jeigu visiems nustatysime bendrus apskaitos standartus, ar iš to visi laimėsime. Ir jeigu nustatysime tokius apskaitos standartus, kuriais, kurios pastelkus bus galima tą tiesą kažkaip e, paslėpti, tai manau, kad niekam nuo to geriau nebus. Ir Vokietijoje yra sakoma, kad reikia e, problemas spręsti ten, kur jos yra. Todėl jeigu mes nustatytume, e, išskirtume tam tikras šalis, kuriuose padėtis yra e, blogesnė, tai reikėtų joms skirti daugiau dėmesio nei toms šalims, kuriuose bendra sistema veikia neblogai, nes tarkime, jeigu pareipa reikėtų Vokietijoje pakeisti informacinių technologijų dabartinę sistemą, tai smarkiai atsilieptų biudžetui ir smarkiai atsilieptų 17 tūkstančių namų ūkių. Nuo šių metų sausio pirmos dienos, 31 gruodžio praėjusiu metu mes keliame klausimą, ar tinkamai mes vykdome apskaitą, ar tinkamai finansuojame sanglaudos projektus. Šis klausimas neturėtų būti čia tiesiogiai svarstamas, tačiau manau, kad įtraukiant šio, šį klausimą su juos susijusius aspektus į EPSAS mes šioje ES finansų dalyje galėtume užtikrinti didesnį skaidrumą. Praėjusią savaitę kartu su ponu Šolčiu, kuris perims pirmininkavimą, šiam posėdžiui lankėmis Graikijoje, susipažinome, kaip vykdomi septyni septyni ES finansuojami projektai, iš tiesų pusė iš jų praktiškai pasmerkti žlugti, nes nebus pabaigti su turimomis finansinėmis lėšomis. Taigi man kyla klausimas, kaip padaryti, kad pradėti finansuoti projektai taip pat būtų ir baigti. Ir čia aš su EPSA sieju taip pat nemažas viltis, tik dar kartą noriu visus nusidžiai pasveikinti šioje salėje, nekantri laukiu įdomių diskusijų. Šį rytą esu tikra, kad ne pirmą kartą čia sustinkame ir tikiuosi, kad tai suvoksite ne kaip grasinimą, o kaip mano kvietimą diskutuoti. Ačiū žodis Igoriui. Uh, like... Ačiū. Aš taip pat noriu pasisveikinti su jumis ir padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų renginį. Šiandienos tema yra nepaprastai svarbi, kaip ponia Grasler minėjo, mums visiems, visoms valstybėms narėms ir taip pat ir dėl to, kad siekiame skaidrumo ir fiskalinių sistemų stebėsenos norime užsitikrinti galimybę palyginti duomenis gaunamus iš valstybių narių ir taip išvengti tokių e, metodų, kurie yra nepopuliarūs, ypač e, grinųjų pinigų principų pagristos apskaitos atveju. Norime, kad tai būtų užtikrintas didesnė kontrolė. Valstybės narės e, nevienodai rengia ataskaitas apie savo finansinio sektoriaus veiklą ir e, egzistuoja ir e, kaupiamosios apskaitos standartai, bei grinųjų pinigų apskaitos standartai, bei mišrios e, sistemos Ir taip pat e, egzistuoja labai skirtingų standartų taikomų skirtingose vyriausybės sektoriuose. Pastebėjome, kad kai kurioms šalims, kai kuriuose šalise tai, e, naudojami du ataskaitų rengimo metodai. Vienas yra ESA 2010 Kitas, o kitos metodas taikomas vidinės apskaitos poreikiams. Tai neužtikrina skaidrumo ir dėl to gali egzistuoti skirtingi skaičiai apie e, valstybės skolą. Todėl esu įsitikinęs, kad turime propaguoti šią e, EPSO, EPSA sistemos idėją Na ir galbūt dabar dar per anksti apie tai kalbėti, bet manau, jeigu mums pavyktų įdėkti šią, šį principų rinkinį, kuris taptų privalomų valstybėms narėms per kitą e, finansinių programų laikotarpį, tuomet e, biudžeto planavimas būtų daug geresnis ir skaidresnis. Žinome, kad, kad jei šiandien bandytume įtikinti kai kurias vyriausybės pakeisti e, sistemą ir perėti nuo grinųjų pinigų apskaito, pa, m, mm, principų pagaisos apskaitos prie kaupiamosios apskaitos standartų, suprantame, kad tai daug kainuotų ir kad tai būtų e, didelis šokas ne tik politikams, nes dinktų kūrybingumo aspektas, bet taip pat ir valstybės tarnautojams dirbantiems šiame sektoriuje. Kartais labai sunku pakeisti mąstymą. Todėl turime labai atsargiai bandyti spausti valstybės, perėti prie naujų standartų. Bet jeigu apžvelgsime situaciją Europos mastu, pasauliniu mastu ir, ir, ir palyginsime su Eurosai standartais, tai pamatysime, kad jie labai panašus. Tačiau problema yra mm, lyginant galutinius duomenis, galutinės ataskaitas, bandant palyginti gautus skaičius ir siekiant didesnio skaidrumo. Europos parlamentas nori užtikrinti kuo, skaides, kuo skaidresnę biudžeto sistemą ir todėl labai svarbu suvokti, kaip viskas e, atliekama. Pavyzdžiui, ir čia norėčiau pakalbėti apie komisiją, galbūt taryboje daugiau iškyla problemų šioje srityje, bet mes tikimės, kad šios problemos bus tinkamai išspręstos. Ir e, daugiau nebekalbėdamas norėčiau pristatyti šio ryto kalbėtojus. Norėčiau suteikti žodį poniai Stilkės Tapel Weber, kuri yra nacionalinių e, sąskaitų e, ir e, pagrindinių kriterijų skiriaus vadovė iš komisijos, taip pat Aleksandrui Makaronidis. Noriu pasisveikinti su visais mūsų kalbėtus ir suteikti žodį poniai Stilke Weber. Ačiū ponia Šoltės, ponės ir ponai, ponia Gresler, labas rytas. Man tenka pristatyti e, pamatinę informaciją mūsų šiandienos diskusijoms. E, labai džiugiuosi, kad draugės su manimi yra ponas Makaronidis, kuris labai daug padirbėjo kuriant EFSA sistemą Europoje. Tikrai džiugiuosi, kad e, jis yra čia ir galės pasidalinti savo žiniomis. Pone Gresler, noriu šiltai padėkoti už jūsų iniciatyvą. Tikrai esame dėkingi už galimybę e, dalyvauti šiuose diskusijose šį rytą, kuriame dalyvauja Europos parlamento nariai bei kiti e, suinteresuotų organizacijų atstovai. Manau, kad šis renginys bus dar vienu svarbiu etapu EPSA sistemos kūrime. Šio ryto pasisakime, kurį parengsime kurį padarysime draugę su kolega Aleksandru. Atrodo, kad e, technika nešlubuoja. Taigi noriu visų pirma pakalbėti apie projekto prieš istorę, papasakoti, nuo ko pradėjome ir e, ko pasiekėme šiandien. Ir konkrečiai kalbėsiu apie e, pamatinę biudžeto direktyvą bei e, ataskaitą PEPSAS, kurią užsakė ir parengė Eurostatas. Paskui e, perduosiu žodį savo kolegai, kuris aptars techninius aspektus, paaiškins, kodėl mums reikia EPSAS sistemos ir aptars jau, jau e, šiandien ryto kalbėtojai paminėtų svarbiausius aspektus, tai yra kaštų ir naudos santyki ir papasakosime taip pat apie tai, koks darbas dabar yra vykdomas dar. Prieš istoriją, kas įvyko iki 2012 ir 2013 pavasario, kuomet e, užsakyta studija buvo parengta. Diskusijos dėl EPSA sistemos prasidėjo E, įsisubavus e, valstybės skolos kriziai visame pasaulyje. Pane Greslė jau minėjo, kad pamatėme, jog e, stinga skaidrumo ir kad būtina siekti kokybiškesnių domenų, kurių pagrindų politikai priima sprendimus. Tai buvo, tai, tai taip pat buvo susijęs su šešių pasiūlymų rinkinio patvirtinimu ir taip pat e, e, buvo 2011 patvirtinta direktyva. Minėtoje direktyvoje komisija prašoma įvertinti tarptautinio apskaitos standart, tarptautinio apskaitos standartų tinkamumą ES ir valstybių narių poreikiams. E, ir Europos parlamentas jau tada suvaidino svarbu vaidmenį, jūs tapote lyderiu ir ėmėtės organizuoti e, visą parengiamą į darbą rengiant EPSAS, rengiantis EPSAS sistemos sukūrimui komisijoje. Ir komisijos tarnybos, ypač e, biudžeto ir mokesčių direktoratai labai aktyviai bendradarbiavo su parlamentu. Vyko <clears throat> ir diskusijos bei viešosios konsultacijos, kuriuose sulaukėme 63 atsakymų į savo klausimus. Mes domėjomės tarptautiniu apskaitos standartu su tarptautiniais atskaitos standartais ir svarstėme, ar juos galima būtų pritaikyti Europos Sąjungoje. Ir žosiuose konsultacijose 40 procentų dalyvavusių atsakė taip, 40 procentų išreiškė abejonę ir apie ir likusieji man išreiškė nuomonę, kad jie netinkami. Taip pat buvo sukurtas nacionalinių e, apskaitos ekspertų tinklas, taip pat uh, EPSAS valdyba ir 2012 vyko keturi susitikimai. Taip pat buvo parengta studija, kuri atskleidė, kad viešojo sektoriaus apskaitos metodose yra daug uh, sutapimų ir atitikimų ne tik tarp atskirų valstybių narių, bet ir, ir konkrečiose valstybėse narėse atskiruose sektoriuose. Išvada padaryta komisijos ataskaitoje yra ta, kad IPSA, IPSA standartus nelengva e, pritaikyti ES, bet, tai, bet tie standartai gali tapti EPSAS sistemos kūrimui. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, ką nuveikė mane 2013 e, vasaros iki 2015 vidurio. E, vykdėme ryšių kampaniją ir bendravome su visais suinteresuotais veikėjais. Ir vienas svarbiausių renginių tuo metu buvo E, konferencija skirta tarptautiniams standartams 2013-aisiais. Sulaukėme beveik daugiau nei 200 dalyvių ir tai tikrai e, iliustravo didelį susidomėjimą. Buvo, e, sulaukėme apskaitos institucijų, finansų ministerių ministerijų, akademinio pasaulio atstovų, visi dirbantys šioje srityje dalyvavo. Buvo tokių kalbėtojų kaip e, tarybos pirmininkas ponas Van Rompoj ir e, komisijos narys ponas Šemeta. Iš konferencijoje prieita keturių išvadų. Visų pirma, politinė parama EPSAS projektui stiprėja. Taip pat akcentavome, kad EPSAS projektas yra būtina priemonė E, siekiant fiskalinės ir biudžeto integracijos Europos Sąjungoje. Ir kaip jau buvo pasakyta šį rytą įžanginėse pastabose, tai plataus užmojo projektas, kuris gali būti gyvendintas per vidutinės trukmės laikotarpį. Ir jau tuomet toje konferencijoje akcentavome, kad valdysena yra vienas prioritetų, nes IPSAS sistemoje aptikome vieną trūkumą ir nusprendėme, kad reikia užtikrinti standartų palyginamumą tų, kuriuos dėksime Europoje. Po konferencijos buvo įkurtos dvi darbo grupės, kuriuose dirba nacionaliniai ekspertai. Viena nagrinėjo valdysenos klausimus, o kita ėmėsi konkrečių techninių standartų. Buvo surinktos viešosios konsultacijos dėl EPSAS valdysenos principų. Sulaukėme 203 atsakymų. Ir taip pat užsakėme studiją, e, kurią rengė PricewaterhouseCoopers įmonė ir ji nagrinėjo EPSA sistemos kainą ir kaštų ir naudos santyki ir nagrinėjo, ar ši sistema būtų tinkama mūsų tikslams. Džiaugiuosi to, kad ponas Šumas čia yra, kuris turės, galės detaliu apžvelgti šios studijos rezultatus. Trumpai apžvelgusi, e, kas nuveikta, norėčiau trumpai pakalbėti apie ateitį. Rugsėjo mėnesį e, įveikėme dar vieną svarbų etapą EPS buvo sukurta oficiali EPSAS darbo grupė ir valstybės narės skyrė savo atstovus ją. Be valstybių narių atstovų dauguma iš jų yra finansų ministerijų atstovai yra ir daug tarptautinių dalyvių - Pasaulio banko, TVF ir IPSAS valdybos atstovai, kurie taip pat ten dirba. šiuo metu imamės e, darbo mažesnių mastų į kuriamos mažesnės darbo grupės, kurios yra nuo 4 iki 5 dalyvių. Ir tokios mažesnės darbo grupės leidžia lengviau bendrauti ir aktyviau bendrauti, e, pasitelkiant videokonferencijos metodą. tos mažesnės darbo grupės teikia e, paramą valstybėms narėms, kurios nori pasinaudoti šios sistemos privalumu ir jau imasi aktyviai dėkti EPSA sistemą. Norėčiau trumpai paminėti ir tai, kad nuo 2014 iki dabar dirbome aktyviai su tais, kurie aktu, aktuali EPSA sistema, skleidžiame informaciją apie ją. 2014-aisiais surinkime apie 40 renginių, 2015-aisiais 35 ir stengiamės dalyvauti visose tarptautiniuose renginiuose šią temą, kad mūsų balsas būtų girdimas. Bei taip pat klausomės, gilinamės ir dalyvaujame diskusijose. Kaip, kaip ponia Gresler ir ponas Šoltas jau minėjo, mes turime patraukti e, tuos, savo pusėn tuos, kurie gyvendins šiuos standartus ir reikia, ir reikia užtikrinti bendrą supratimą. Būtent tai yra kelias priekin, nes tos sistemos nauda tikrai bus didesnė už jos kainą. Ir todėl turime apie tai kalbėti, akcentuoti ne tik projekto kainą, bet ir kalbėti apie tai, kiek mums atsieitų to projekto neįgyvendinimas, skaidrumo ir palyginamumo neužtikrinimas. E, šalia didelių tarptautinių renginių e, vyksta ir darbas dvišalių pagrindų. Informacija apie šis projektą pasklido visame pasaulyje, pas mus atvyksta delegacijos Pavyzdžiui, neseniai lankėsi ja, delegacija iš Japonijos. Japonai e, pradėjo EPSO e, ty, tyrimo, EPSAS tyrimo projektą. Trumpai aptarsiu biudžeto pagrindų direktyvą. Taip pat norėčiau e, paminėti, kad e, biudžeto pagrindų direktyvoje, kuri buvo patvirtinta 2011-aisiais, pažymėta, kad valstybės narės turi e, dėkti tokius viešosius standartus, kurie apimtų visus e, valstybės sektorius. Toje direktyvoje numatyta, kad reikia e, renkti informa duomenis remiantis e, kaupiamosios apskaitos standartais. Pavyzdžiui, ISA 95 standartai jau yra paremti tuo, tais principais. Tai, taigi, mikro lygmenių e, reikia dėkti standartus egzistuojančius makro lygmenių. Taip pat viešosios e, apskaitos e, sistemas turi e, audituoti nepriklausomos institucijos. Mes bandome dėkti priemonės, e, kurios užtikrintų šios direktyvos įgyvendinimą. Keletas pastabų apie IPSAS tinkamumą, e, tyrimo rezultatai, kuris buvo užsakytas 13 metais. Pagrindė išvada yra ta, kad IPSAS, kokie yra dabar, negali būti gyvendinti visiškai tiesiogiai, tačiau jie yra geras pagrindas. Pagrindinės kliūtis, kurios buvo nustatytos, yra pirmiausiai techninio, konceptualaus pobūdžio, taip pat yra valdysenos klausimų ir IPSAS gali būti atskaitos taškas, bet kitus standartus reikia taip pat pat patvirtinti. Ir tyrimas E, siekia suklasifikuoti IPSA standartus į tris grupės. Pirmoji yra ta, kurią galima iškart perimti e, be didelių pakeitimų. Antroji grupė, kurią reikia koreguoti. Ir trečioji standartų grupė, kuriuos reikėtų pritaikyti visiškai naujai europinėms tikslams. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad IPSAS taip pat e, nuo 2003 metų pasikeitė ir atsirado, tai yra mažiau yra dabar e, spragų ir techninė prasme dėl socialinių išmokų IPSAS yra, e, atsirado naujų standartų ir dėl vyriausybinių dalykų viešų interesų e, grupė atsirado, kuri gilinasi į IPSAS valdysenos aspektus. Dabar paskutinė skaidrė paskui suteiksiu, perdosiu žodį tiksliau kolegai Aleksandrui. Čia aš dabar pristatyti keletą tikslų. Kaip ponė Grėslė prašė mūsų šį rytą kalbėti, aš noriu pasakyti, kad EPSAS turėtų užtikrinti skaidrumą. Mm Antras dalykas, ką minėjo ponas Šoltis, reikia užtikrinti palyginamumą tarp valstybių narių, bet taip pat pačiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, tarp skirtingų valdysenos lygmenų. Taip pat siekiama sumažinti netitikimą tarp mikro ir makro lygmens apskaitos sistemų, kuris dabar egzistuoja. Norėčiau akcentuoti, kad ES ir valstybės narės E, nori e, ir tų, ir tų dalykų, nes EPSAS leis užtikrinti gerą finansinę atskaitomybę, taip pat gerą statistinių duomenų perdavimą. Dabar perduodu žodį Aleksandrui. Ačiū. Dėkuoju poniai Silkė. Manau, mes visi galime pritarti tiems paskutiniams tikslams ir E, tikimės, kad ir politikus pasieks tos mintis. Dabar žodis Aleksandrui Makaronitis. Prašyčiau e, nepamiršti, kad laikas mūsų ribotas ir nuoširdžiai prašau jūsų e, kalbėti maždaug 10 minučių, neilgiau. Ačiū. Pasistengsiu. Norėčiau grįžti šiek tiek ir parodyti rezultatus e, pirmojo vertinimo padėties išsamaus. Pirmą kartą taip išsamei pasižiūrėjome į e, viešojo sektoriaus atskaitomis audito praktiką ES ir matome keturis e, vyriausybės lygmenis, centrinę, regionų vietos vyriausybės socialinės apsaugos lėšos ir matome dabar, kokie egzistuoja skirtumai. Negalima lengvai palyginti viešosios atskaitomės sistemų Europoje. Ernst Young e, atliko tyrimą, e, rengiant komisijai pirmąją ataskaitą apie IPSAS tinkamumą 13 metais. E, šioje skaidrėje matote lentelę, e, joje bandoma palyginti, pa, parodyti, kiek artimos yra sistemos ES e, pagal IPSAS ir neegzistuojančias EPSAS. Žiūrint į tai, galime pamatyti tam tikrą skaitinę išraiška egzistuojančių skirtumų viešojo sektoriaus atskaitos ir atskaito, apskaitos ir atskaitomybės sistemoje ir matote, kokia rimta yra problema. Kyla du klausimai. Pirmasis, kodėl reikia kaupimo principo ir kodėl reikia suderinti kaupimo principų pagrįstą apskaitą pirmiausia dėl fizinio skaidrumo Antras dalykas e, - viešas sektoriaus institucijos turi visiškai e, parodyti savo finansinę poziciją ir veiklą, tačiau to nepakanka, nes jeigu e, tai daroma taikant skirtingus standartus ir metodus, kyla problemos, kaip mes supratome, sunku palyginti rezultatus. EPSAS yra projektas, kuris yra skirtas užtikrinti fizinė, fiskaliniam skaidrumui ir palyginamumui Ir dar vienas dalykas. Pirmieji fiskaliniai duomenys, kurie keliaus į finansinę atskaitomybę ir statistinę atskaitomybę į tas dvi sistemas, tie duomenys nėra palygintini ir nenuseklus ir neišbaigti kol kas. Ir, e, o apie tai kalba, apie būtinybę užtikrinti Tuos dalykus kalbama biudžeto pagrindų direktyvoje, taigi finansinis ir statistinis atskaitomas yra labai svarbu. Toliau pagrindinės problemos - nepalyginamas, neskaidrumas viešojo sektoriaus apskaitos sistema Europoje. Mm, dėl to kyla Europos lygmenių nemažai problemų. Mes žiūrime iš šias perspektyvas Mes norime užtikrinti statinės apsilombės sistemų e, vienodumą. Vidaus rinkoje yra problemų, pavyzdžiui, dėl prieigos prie kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos kontekste kyla problemų dėl daugia šalio e, stebėjimo, stebėsenos priežiūros nacionalinių lygmenių valstybėms narėms taip pat kyla problemų. Uh, kurias e, bandoma įspręsti EPSAS pagalba, tai yra viešųjų lėšų valdymo veiksmingumas, skaidrumas ir, kaip buvo saky, jau pasakyta, e, atskaitomybė, e, viešoji priežiūra, valstybės pinigų valdymo prieiga prie kapitalo rinkų ir taip pat viešojo sektoriaus audit, auditui kyla problemų. Pagrindų direktyva numato, kad vieš sektoriaus apskaitos sistemos turi e, būti kontroliuojamas nepriklausomų auditorių, turi būti taip pat atliekamas vidaus auditas. Dėl nepriklausomų audito e, viešo sektoriaus duomenys pateikiami pagal nacionalinius standartus, bet tai nėra labai naudinga norint užtikrinti palyginamo finansinės atskaitomybės sistemų. Dar keletas žodžių apie naudą ir sąnaudas. Nuo pat pradžių komisija savo ataskaitoje mm, parlamento ir tarybai 13 metais aiškiai pasakė, kad EPSAS yra projektas, e, kuris nemažai kainuos, kita vertus, mūsų nuomonė e, daugelis sąnaudų bus trumpalaikės, o nauda ir poveikis reformos bus tikrai labai rimti e, vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje. Mes manome, kad grinoji nauda bus didesnė negu sąnaudos. Nauda, trumpai, dar kartą. Skaidrumas, palyginamumas, e, finansinės atskaitomybės, veiksmingumas, valdant viešasis lėšas, atskaitomybė E, visuomenės priežiūra e, viešųjų lėšų valdytojų ir stabilumas ir tvarumas mūsų viešųjų finansų atsižvelgiant į e, tai, teisingumą, sažiningumą tarp kartų ir taip pat prieiga prie kapitalo rinkų. Trumpai dar sąnaudos. Įvairūs galimi scenarijai PricewaterhouseCoopers Eurostato vardu atliko tyrimą, paskaičiavo e, sąnaudas nuo 1,2 milijardo iki 2,1 milijardo. Dvi prielaidos vyraujančios. E, viena, kad egzistuojančios e, informacinės technologijos sistemos gali vykdyti reformą. Antrasis scenarius yra kur kas rimtesnis E, pagal kurį informacinės sistemas valstybėse narėse turės būti pakeistos, naujos sukurtos tam, kad būtų galima e, įgyvendinti apskaitos sistemą. Jeigu norite mano asmeninio, e, asmeninės nuomonės, tai galiu pasakyti, kad viršutinės ribos tokiose ataskaitose negali būti, negali būti rašyta, nes viskas priklauso nuo pačių valstybių narių kiek jos e, dėmesio skirs pradžiai ir paskui gyvens platesnę viešojo sektoriaus apskaitos sistemą. Dabar pats EPSAS projektas, kaip buvo pasakyta, mes norime sukurti EPSAS sistemą. Mums reikės valdysenos principus įdėkti, mechanizmus, mums reikia susitarti dėl proceso e, standartams e, kurti reikia mums e, sukurti standartų kūrimo pajėgumus ir taip pat reikia nepamiršti, kad IPSAS bus mūsų at, pirmasis atskaitos e, e, taškas, nes juos remia tarptautiniu mastu pripažintas struktūros. E, EPSAS e, bus įgyvendinti vidutinės trukmės perspektyvoje laipsniškai atsižvelgiant į egzistuojantį brandumą atskaitomybės srityje valstybėse narėse ir ypač uh, atsižvelgiant į tai, kad kai kas yra apskaitoma pagal grinųjų pinigų uh, apskaitos principą. Mes taip pat turime užtikrinti, kad uh, reforma nesumenkins finansinės atskaitomybės sistemų, kurios yra labai gerai paremtos kai kuriuose valstybėse narėse, labai gerai veikia. Uh, Mes jau tam tikrus klausimus sprendėme ir esame pasakę, kad esame pasirengę e, netaikyti reikalavimų e, kai kurioms e, struktūroms viešojo sektoriaus nedidelėms, pirmiausiai vietinės valdžios. Kaip laipsniškai galima įgyvendinti, įdėkti naujosius standartus, mes pateikėme pasiūlymą pagal kurį e, pagal pagrindų reglamentą būtų veikiama, parengiamasis darbas bus atliktas e, atveriant balansus, paskui bus dirbama rengiant įvairius EPSA standartus, skirtus konkretiems aspektams viešojo sektoriaus, pavyzdžiui, socialinės e, išmokos E, toliau mes sugrupuosime naujus standartus ir galiausiai sieksime e, konsoliduoti, įdėkti juos visose viešo sektoriaus ataskaitose. Mes dabar komisijoje atliekame E, vertinimus, siekiame užtikrinti finansinį e, skaidrumą ir palyginamumą. E, pirmiausia, dėmesį skirsime fiskaliniam finansiniam skaidrumui, remsime reformas, kurios bus skirtos kaupimo principų pagrįstai atskaitomybei sukurti. Ir toliau kursime būtiną EPSAS E, struktūrą, o paskui prasidės antrasis etapas, tai yra e, palyginamumo užtikrinimas taikant standartus valstybėse narėse. Pirmasis požiūris e, finansinis skaidrumas ir palyginamumas. Buvo galvojama vienu metu tą pasiekti, bet šiais metais mes atskyrėme tuos tikslus. Pirmiausiai žiūrime į finansinį skaidrumą ir paskui e, galvosime, kaip užtikrinti palyginamumą. Tai bus daroma e, labai laipsniškai. Man atrodo, kad jau daugiau laiko nebeturiu, o visą kitą galite pamatyti medžiagoje, kurią e, pateikėte. Jeigu turėsite klausimų, mes atsakysime jums juos. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Skaidrumas, palyginamumas yra nepaprastai svarbus dalykai Eur, Europos audito rūmams ir tautiniams auditoriams. Norėčiau e, pasveikinti poną Liunboš, audito rūmų atstovą. Auditoriai taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį, nes galiausiai jie atlieka galutinį vertinimą atskaitomybės ir veiklos rodiklių. Taip pat išsako savo nuomonę apie viešų lėšų panaudojimo e, reguliarumą, teisingumą. Dabar teskime diskusijas ir suteiksiu žodį Patris Šumeš E, kuris yra pagrindinis partneris vykdant tyrimą, siekiant įvertinti Europos viešo sektoriaus apskaitos standartų taikymo poveikį. Prašom. Thank you, Mr. Šultis. Okay. Ačiū, pan Šultis. Dabar Jums pristatysiu svarbiausias išvadas mūsų tyrimo, kurį atlikome komisijos užsakymu dėl Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartų įgyvendinimo galimybė 28 valstybėse narėse. Tyrimas sudarė trys dalis. Pirmiausiai buvo mūsų paprašyta įvertinti EPSO sistemos įgyvendinimo sąnaudas ir teikiamus privalumus. Taip pat e, turėjome įvertinti EPSOS tinkamumą tarptautiniam apskaitos standartams nustatyti ir tinkamumą europinė aplinkai. Taip pat turėjome pateikti pasiūlymus, kaip įgyvendinti pirmą ir antrą dalį. Mes apsilankėme devyniose šalise, kurios buvo atrinktos įvertinus anksčiau sukauptą patirtį, išdalinome jums klausimynus jų pareigūnams ir dalyvavome pokalbėse su jais. Taigi pradėkime nuo privalumų. Didžiausi privalumai 28 valstybėse narėse yra e, galimybė užtikrinti geresnę apskaitą ir didesnį skaidrumą. Iš tiesų, vertinant e, balanso valdomą turtą, Mm, taip pat e, ir ilgalaikius įsipareigojimus e, e, turėjome viską vertinti ilgalaikiu laikotarpiu. Taigi, kuomet ilgalaikiai įsipareigojimai yra įtraukiami į uh, einamosios sąskaitos balansą, tai galima viskas vertinti kaip e, skaidrumo padidinimą. Tačiau tam, savai suprantama, reikės vykdyti reformas valstybės narėse ir reformų pagrindinis variklis yra tinkamas e, turto valdymas bei siekis administratorius padaryti atsakingus už pasiekiamus rezultatus, taip pat e, vykdyti socialinę veiklą, socialinės programas įgyveninti kuo mažesnėmis sąnaudomis bei pasiekti atitinkamų politikos tikslų. Taigi, e, tinkami apskaitos standartai yra dar vienas labai didelis privalumas, siekiant priimti tinkamus sprendimus. Taip pat e, nauja apskaitos sistema yra neatsiejama nuo naujos e, e, IT sistemos, informacijų technologijų sistemos dėgymo, tai savai suprantama atneša papildomas sąnaudas tačiau bendri apskaitos standartai visose valstybėse narėse leistų e, apskaitos veiklą atlikti profesionaliau ir užtikrinti didesnį darbuotojų judumą. Vertinami sąnaudas mes pirmiausiai vertiname atskirų valstybių pasirengimo, brandumą dėkti šią sistemą. Andras jau e, šiek tiek apie tai kalbėjo ir vertin, buvome sustikę su vyriausybės atstovais, todėl suskirstėme valstybės į tris kategorijas. Pirmai priskyrėme tas šalis, kurios yra jau pasiruošusios 70 procentų dėkti sistemą, kitos, e, kurios yra pasiruošusios mažiau 70, e, tai yra trečioji grupė yra mažiau 40 procentų pasiruošusios ir e, trečioji, antroji grupė per vidurį. Jeigu mes vertintume taip pat e, atskirų valdymo institucijų atskirose valstybėse pasirengimą dėkti šią sistemą, tai vaizdas iš tiesų susidarytų labai skir skirtingas. Taigi išvada yra, kad tiek tarp valstybių narių, tiek atskirų valstybių viduje esame pakankamai didžiulės įvairovės, e, bandant e, suderinti apskaitos sistemas visą Europos Sąjungą. Dabar pereisiu prie sąnaudų įvertinimo. Taigi mes vertiname pagal tam tikrus nustatytus kriterijus e, galimas sistemos dėgymo sąnaudas pagal valstybių pasirengimą įdėkti šią sistemą e, visose 208 valstybėse narėse ir visose valdymo grandise bei apskaičiavome kiekvieną valstybę narį, kiek kainuotų įdėkti šią sistemą atskirai. Pasitelkę šią metodiką mes apskaičiavome, kad visai Europai EPSO sistemos įgyvendinimas kainuotų nuo pusantro iki šešius ir pusės milijardo eurų. Apie tai Aleksandras jau prieš tai kalbėjo. Tai reiškia, kad tose valstybėse, kur pasirengimas yra mažesnis nei 40 procentų pagal mūsų tyrimą, dėkti šią sistemą turės investuoti į naujas informacinių technologijų sistemas, taigi sistemos dėgymas e, kainuotų jiems daug brangiau, tuo tarpu kitose e, šalise, kur pasirengimas dėkti sistemą yra daug aukštesnio lygio, tų investicijų prireiktų mažiau. Ir Dėl to susidaro tas skirtumas tarp pusantro milijardo, 1,2 milijardų, 6,9 milijardas. Taigi, e, galima, aišku, tiksliai negalime apskaičiuoti dėgymo sąnaudų, tačiau bent jau galima nubrėžti tam tikras kryptis ir apskaičiuoti sąnaudų bei gaunamos ekonominės naudos tarpusavio santykių. Taigi, E, sąnaudos ir daugiausiai susijusios su sistemos dėgymu, o privalumai yra ilgalaikiai. Dabar po to mes įvertiname IPSAS e, standartų tinkamumą e, naujiems standartams plėtoti ir IPSAS sistemą mes laikėme tam tikrų įkvėpimo šaltinių įvairioms vyriausybėms ir įvairiems valdymo lygiams. E, kita svarbi išvada yra ta, kad vyriausybės, kuriuose taikoma pažangiausia apskaitos sistema, nenori, e, kad naujoji sistema taptų tam tikrų žingsnių atgal, ypač administruojant informacinės sistemas ir turimus duomenis. Tačiau bendrai vertinant, turiu pasakyti, kad valstybių narių pateikti IPSA sistemos vertinimai yra teigiami, išskyrus kelias išimtis ir daugiausiai buvo skundžiamasi sistemos įgyvendinimo sudėtingumu ir brangumu, tačiau techninio pobūdžio pastabos e, jų buvo tikrai nedaug. Pirmie komentarai, kuriuos gavome iš valstybių narių, buvo susijęs su tuo, kad IPSA sistema nebuvo visapusiška ir e, kad joje nebuvo atsižvelgiama į visus vyriausybėms svarbius klausimus. Turiu pasakyti, kad prieš dviejus, trejus metus, kuomet tie komentarai buvo pateikti, tai buvo tiesa, tačiau per tą laiką padėtis pasikeitė ir IPSAS e, standartai buvo peržiūrėti, pakeisti ir pritaikyti Taip pat mes turime tam tikrus standartus, e, tačiau ribotą temų ratą, kurį turėtume aptarti. Mes nesakome, kad standartus reikėtų keisti, o jeigu jie būtų keičiami, tai reikėtų principinio sprendimo, pavyzdžiui, dėl konsolidavimo apriepties ir visus standartus reikėtų geriau suvokti, pavyzdžiui, įsipareigojimų koncepcija nebūtinai visų vienodai suprantama, kas yra tie įsipareigojimai ir e, tam tikro, dėl tam tikrų temų reikia papildomų instrukcijų, papildomos informacijos. Na ir taip pat yra visi likę standartai, jų yra dauguma iš 38 IPSAS taikomų standartų, dėl jų didesnių problemų nekyla. Taigi, ką mes rekomenduotume, Kalbant apie standartų nustatymus, galim pasakyti, kad IPSA standartai egzistuoja, kokybė pakankamai aukšta, taigi nereikia iš naujo dviračio išradinėti, reikia diskutuoti tik tai dėl tų temų, kurios yra nurodomos mūsų tyrimė, kalbant apie EPSAS projekto įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje narėje, reikia nedelsti, nelaukti, atlikti tam tikrą diagnozę ir e, įgyvendinti kelio gairių planą, kuris yra pritaikytas jūsų šalies situacijai. O kalbant apie patį gyvendinimą, mūsų žinia yra tokia, reikia būti pragmatiškiams, daugiausiai dėmesio skirti didesnio masto klausimais pirmiausiai. <clears throat> kur reikia mažinti biurokratinę naštą. Taip pat reikia suvokti, kad didelio masto finansinių formų gyvendinimas yra nuolatinis procesas ir net ir didelės e, finansinės brandos valstybės narės pasirengusios ir turinčios geras apskaitos sistemas, jas gali nuolat tobulinti, priimdamas atitinkamus sprendimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Šumars. Jūs, o paskutinė kalbėtoja šiame, raudinė, šiame raunde bus ponė Julija Kats, Europos centrinio banko makroekonominės statistikos e, skyriaus patarėja. Labas rytas, dėkuoju už galimybę e, kalbėti jūsų renginyje. Savo pasisakymę visų pirma kalbėsiu apie kaupiamosios apskaitos svarbą. Antroje pasisakymo dalyje e, pakalbėsiu apie EPSO sistemos e, galimas alternatyvas ir paskui apibendrinsiu, padarydama išvadas. Kaupiamosios apskaitos svarba jau buvo akcentuota, bet aš norėčiau dar kai ką papasakoti. E, kai buvau studentė, gaudavau sąskaitas už e, būto nuomą, už elektrą ir aš visą sumesdavau ant stalo į vieną krūvą. Ir <clears throat> peržiūrėjusi, kiek turiu grinųjų pinigų, galvodavau, kad aš turiu nemažai pinigų, nes turėjau pakankamai grinųjų, kad galėčiau draugams nupirkti alaus, tačiau kai <clears throat> gaudavau finansinės sąskaitas iš banko, paaiškėdavo, kad aš išleidau daugiau nei turėjau, kad nebeturiu iš ko sumokėti nuomos. Ką aš turėjau daryti? Aš turėjau rinktis kaupiamosios apskaitos e, galimybę, nes tuo, tuo atveju renta, atsiprašau, e, nuoma nuskaitoma tada, e, kai gaunu pajamų ir nebūčiau e, turėjusi problemų. Tai atrodo banalus pavyzdys, bet būtent taip įvyksta valstybėse narėse, kai jos, e, teikdamos informaciją apie valstybės deficitą Eurostatui, e, neatsižvelgia į aktualią padėtį ir pateikia mažesnius skaičius nei iš tikrųjų. Valstybės narės turi teikti informaciją apie šalies deficitą komisijai, jos turi tą <clears throat> informaciją teikti kaupiamosios apskaitos principų pagrindu. E, ir pagrindiniai duomenys apie viešojo sektoriaus padėtį, kuriuos pateikė valstybės narės, neatspindi tikrosios padėties, kaip mes ir matėme. Taigi tai sukelia e, tam tikrą įtampą. Čia yra Eurostato domenų lentelė. Valstybės narės turi e, <clears throat> du kartus teikti e, informaciją apie valstybės deficitą ir taip pat užpildyti labai detalės duomenų lenteles. Čia viršutinėje eilutėje labai blogai matosi, bet tai yra Belgijos vyriausybės e, valstybės balanso sąskaita. E, už šių metų vieną iš mėnesių e, informacija teikiama e, kaupiamosios apskaitos pagrindu. Ir čia taip pat pažymėtas ir valstybės deficitas ir paskui e, yra duomenis koreguojančios skiltis. Belgijoje ne tik centrinė vyriausybė, bet ir kitų lygmenų vyriausybė, valdžios institucijos turi teikti informaciją, tačiau tos visos duomenų lentelės atrodo skirtingai. Kitų ES valstybių narių teikiama informacija taip pat atrodo skirtingai, taigi, kaip suprantate, tai nelengva užduotis Ir būtent čia grinųjų uh, pinigų apskaita ir kopiamoji apskaita ir tos sistemos susikerta. Uh, norėčiau pakalbėti apie tai, ką kolegos man pasakojo dirbančios ketverto darbo grupėse ir nagrinėjančios ar valstybės narės pasieks išsikeltų tikslų, ypač tos, kurios dirba kopiamosios apskaitos pagrindu. Tokia informacija, informacija apie tai dažnai prieinama tik e, pagal tai, kiek grinųjų pinigų valstybė išleidžia. Taigi, kaip gauti informaciją apskait, kopiamosios apskaitos principų, kai tokia informacija neprieinama. Mano kolegoms reikia būtent tokios informacijos, nes tada e, galima parengti geresnį padėties įvertinimą. Ta akcentavome 2011 nuomonėje, kurią paskelbėme dėl šešių pasiūlymų paketo ir akcentavome, kad reikia e, laiku teikiamų ir patikimų vyriausybės finansinės e, finansų statistikos domenų. Taip pat raginame valstybės įgyvendinti apkopiamosios apskaitos e, sistemas, taip pat susijęs su e, Europos e, institucijomis ir pagristos tarptautiniais apskaitos standartais. Tai labai svarbu mums duomenų naudotojams ir tiems, kurie duomenys e, kaupia. Tai turi būti susijęs su ESA. Ir būtent dėl to EPSAS sistema yra tokia patraukli, nes ji paverčia duomenys apie vyriausybės e, sąskaitos situaciją į lengvai palyginamus e, duomenis. Kaip sukonstruoti EPSA sistemą? Aš esu šiek tiek šališka, aš esu statikos specialistė, apskaitininkas jums pasiūlytų kitokį sprendimą, bet aš norėčiau, kad būtų užtikrintas didesnis sąsajos tarp viešosios sąskaitos informacijos ir e, informacijos apie kaupiamąją, kaupiamąją apskaitą. Tai, kaip jau sakiau, būtų gerai, kad duomenys būtų kiek įmanoma labiau sutampantis palyginami ir taip pat reikia e, nepamiršti Europos e, nacionalinių regioninių apskaitų sistemos. Pavyzdžiui, kaip renkami duomenys apie mokamus mokesčius. E, pakalbėkime apie valstybinės ir privačias partnerystės, tarkim, tai yra įmonė kurta e, kelių statybai. Tos įmonės, tų įmonių veikla yra sudėtinga ir jos turi pildyti daug buhalternės apskaitos knygų. Ir kai viešosios apskaitos specialistas nagrinėja tos duomenys, jos, jie nagrinėja remiantis jos vienų e, taisyklių rinkinių, o statistikos specialistas tuos duomenys nagrinėja remdamasis kitokiais principais. Tai yra gana sudėtinga ir to, aš visą manau, galvoju, kodėl nenaudojami, kodėl netaikomi tie patys principai. Kitas pavyzdys - mokesčių ir socialinių įmokų registravimas. Statistikos e, specialistai e, gali remtis dviem metodais. Tai yra grinųjų pinigų metodas koreguojamas e, pagal laiką. Pavyzdžiui, įmokos sumokėtos vasarį iš tikrųjų yra sumokėtos už sausį jeigu noriu uh, parengti prognozes pagal kaupiamosios apskaitos metodą, turiu išnagrinėti, kiek buvo sumokėta, e, įmokėta įmokų nuo vasario iki sausio, taigi reikia mm, taikyti tam tikrą uh, laiko uh, laiko e, korekciją, kad gautume tikslę informaciją. Tačiau kitos šalis taiko kitokią sistemą. Tai yra taip vadinamas įvertinimo metodas. Kiekvieną mėnesį vyriausybė įvertina, kiek e, piliečiai turi mokėti, kiek verslas turi mokėti įmokų ir statistikos specialistai e, įrašo tik tai tuos tik tas sumas, kur, kur, kurios tikėtina bus įmokėtos. Ir taip pat prognozuoja, kad, pavyzdžiui, 10 procentų veikiausiai nebus įmokėta ir todėl e, įrašo tik 90 procentų e, reikalingos sumos. Tačiau tas skaičius, ta suma gali keistis laikui bėgant, tai gali, ja, tai gali apspręsti ekonominis tikslas, taip pat, e, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip e, mokesčio, mokesčių bazės koregavimas. Taigi ir šiuo atveju norėčiau, kad ir viešojo sektoriaus apskaitininkai ir statistikos specialistai naudotųsi tomis pačiomis taisyklėmis. Man labiausiai patinka e, kaupiamosios apskaitos metodas, kuris yra naudojamas Junktinėje karalystėje. Man atrodo, kad EPSA sistemos e, privalumai yra tai, kad tai suderinta sistema susijęta su ESA sistema, e, ji e, e pagrista kaupiamosios apskaitos metodu. Manau, kad e, taikant šią sistemą gal, galėtume rinkti e, patikimus e, fiskalinės statistikos duomenis laiku laiku ir e, manau, kad komisija gautų patikimus aktualius duomenys apie valstybės e, viešųjų sąskaitų deficitą. Situacija jau dabar gerėja, žmonės svarsto, kokie standartai būtų geriausi ir kaip juos galima būtų suderinti. Ir manau, kad EPSA sistema čia suvaidina, galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį kalbant apie tai, kaip EPSO sistema turėtų e, plėtotis ateityje, tą apspręs ne, ne aš, ne, ne ECB, bet jūs ir Europos parlamentas. Ir norėčiau palinkėti jums visokiojo pasiekmės šiame darbe. Ačiū uždėmesi. Thank you very much for your presentation. Labai jums ačiū, ponia Kas, už pasisakymą. Manau, buvo Labai įdomu pasižiūrėti palyginimą tarp e, grinaisiais pinigais pagristos e, apskaitos ir kaupiamosios apskaitos. E, labai svarbus tai yra klausimas. Egzistuoja skirtingi metodai, kuriais galima manipuliuoti, galima nerealistišką biudžetą parengti arba išpūsti tam tikras prognozes, skaičius. Ir šiaip mokesčių mokėtams yra labai svarbu žinoti apie įsipareigojimus, prievalės ateityje, nes netaip jau gerai, jeigu visuomenė gauna informaciją, kad biudžeto būklė yra puikiai, nėra jokių didelių įsipareigojimų, o paskui kitų metų vidurys, taiga reikia keisti biudžetą nes atsiranda e, naujos prievolės, kurios nebuvo numatytos iš anksto. Kalbėtojai taip pat minėjo, kaip e, kokia svarbi yra kaupiamoji apskaita. Aš nuoširdžiai viliuosi, kad priemonių planas, kuris bus parengtas kiekvienoje valstybėje narėje, jie atspindės du svarbius dalykus. Vienas dalykas bus laikas ir e, laikas, per kurį būtų galima gyveninti standartus, tai būtų naudinga mums visiems. Ir kitas dalykas, kuris taip pat svarbus, kiek kainuos įdėkti naujosius standartus. E, šiuo metu yra ganėtinai sudėtinga pateikti kokią nors konkrečią informaciją, pirmiausia dėl informacijos technologijų sistemos ir taip pat dėl kliūčių, kurios atsiras įgyvendinant priemonių planą. Tačiau mes visi turime um, dirbti ir pritarti šiam požiūriui. Aš norėčiau dabar pradėti diskusiją. Gal kas nors iš e, svečių nori skirti klausimą, e, kuriam nors kalbėtų. Dabar, ponia Grėslė. Labai ačiū. Eurostato atstovams noriu užduoti klausimą. Mes e, tikėjomės, kad praėjusiais arba bent šiais metais reglamentas bus parengtas, ar iš tiesų jūs pakeitėte darbo metodiką ir neteiksite reglamento projekto, kol visiems nepritars. Ir antras klausimas yra visiems trims ekspertams. Teisingai supratau, ponas Sumelsiu. Europos Sąjungoje tik Vokietija, Italija, Graikija ir Kroatija yra apskaitos atžvilgių besivystančios šalis Europos Sąjungoje. Eurostat atstovų noriu paklausti, ar iš šių keturių šalių gauti duomenys jums e, buvo pakankama priežastis, kad galėtumėte atlikti atitinkamą patikrą. Ačiū, ponė Greslė. Kas pirmasis atsakyti? Okay. Um, thank you very much. Let me address uh, first your question. E, dėkuoju. Pirmiausiai apie reglamentą. Mes komisijoje tikrai nemažai galvome apie šį projektą ir visai įprasta turbūt, kai, kai pradeda dirbti nauja komisija, pradedi galvoti apie projektus ir kaip juos toliau įgyvendinti. Bet reikia pasakyti, kad keli galimi būdai veikimo buvo apibriežti ir pirmiausiai buvo nuspręsta pateikti reglamentą Iškart pradėjome kurti standartus po to, e, bandėme skaidrumo ir palginamo e, problemą spręsti vienu metu. Tačiau mes labai atidžiai išklausime visų suinteresuotų subjektų, labai rimtai įsiklausime jų išsakytą susirūpinimą skirtingose valstybėse narėse. Ir e, kitas dalykas, gal švelnesnis e, požiūris kad būtų galima e, sukurti desnį pasitikėjimą EPSAS, e, kad tiek tarptautiniu, tiek valstybių narių lygmenių e, atsirastų daugiau pasitikėjimo ir mes paremsime valstybės narės, kurios sieks įgyvendinti kaupimo, kaupiamąją apskaitą ir e, dirbsime toliau, e, įgyvendindami, kurdami Europos standartus. EPSAS ir į Romą nukeliauti galima įvairiais būdais ir komisija e, apsispręs dėl pasiūlymo. Tikiuosi, kad mes labai greitai galėsime pranešti jums e, apie savo pasiūlymus, bet netaikysime vienodo požiūrio visiems. Labai svarbu užsitikrinti pasitikėjimą ir įsipareigojimus, užtikrinti ir taip pat įtikinti žmonės. Taip, e, E, daug kainuos įgyvendinti EPSAS ir mes turime e, būti tikri, kad visi supras, bus tikri, kad tikrai jų reikia tų standartų. Tokiu būdu mes galėsime žengti į priekį. Mes dabar baigiame jau apsispręsti ir tikiuosi, kad greitai galėsime e, jums pranešti apie mūsų sprendimą, apie duomenys. Aš noriu, kad būtų išvengta kokiu nors nesusipratimų e, klausimai dėl reglamento. Galvodami apie jį mes visuomet turėtume e, galvoti apie gyvenimo planus, jie pateikti, jie aptariami yra. Bet yra taip pat pateikti pasiūlymai techninių lygmenių Tačiau, kiek aš žinau, komisija konkrečiai nėra e, paskelbusi kokios nors datos, kada e, reikės pradėti taikyti visiškai EPSAS dėl duomenų. Skaitomybės sistemų, apskaitos sistemų e, brandumas, Eurostatas yra išaiškęs požiūrį, kad kai kurios valstybės narės atsilieka rimtai. O dėl finansinių duomenų kokybės, finansiniai atskaitomybei, tai yra platesnis klausimas, nes mes visuomet turime prisiminti, kad kai kurios valstybės narės e, turi gana neblogas kaupiamusios apskaitos sistemas ir finansinės atskaitomybės sistemas ir gal net e, šiaip jau dauguma atveju, nežinto, E, atskaitomybė rengiama grinųjų pinigų principų. Ir reikia pereiti prie kaupiamosios apskaitos, kad būtų galima rinkti statistinius duomenys apie e, valstybės e, finansus. Yra tam tikrų pavojų užtikrinant kokybę duomenų, nes statistikai gali statistikos lygmenių taikyti tam tikras priemonės statistikos tikslais Bet e, pirmiausiai kalbame apie fiskalinius duomenis ir statistikai negali garantuoti kokybės tų pirminių fiskalinių e, duomenų, kurie yra perdodami statistikos e, biurams ar patenka į finansinės atskaitomybės sistemas. Todėl biudžeto pagrindų direktyvoje yra reikalavimas, e, kad viešųjų finansų apskaitos sistemos būtų aiškiai suprantamos ir kad būtų ten atspindėta visa informacija būtina Europos nacionalinių sąskai, regionių sąskaitų sistemos tikslais. Ir reikia užtikrinti taip pat vientisumą e, duomenų, kad jie būtų tikrinami vidinės kontrolės sistemos keliu ir taip pat nepriklausomų išorės auditorių. ir e, kad e, finansiniai e, duomenys, kurie ar statistikos tikslais, ar finansinės atskaipimės tikslais teikiami būtų tokie pat. Pone Kats. Dėkui. Pateiksiu pavyzdį to, ką mes matėme. Tai buvo viena valstybė narė, gerai žinoma, Graikija kariniams tikslams išlaidos skiriamos buvo įtrauktos į vyriausybės deficito skaičiavimus ir atskaitinti buvo rengiama pagal grinųjų pinigų apskaitos principą. Buvo labai e, sunku statistikos biurui e, atsižvelgti į tai, nes karinės išlaidos užfiksuojamos kaip išlaidos tada, kai e, yra įvykęs pristatymo faktas, pirkimų pavyzdžiui. Tai yra nacionalinio saugumo dalykai taip pat. Ir jeigu būtų taikoma viešojo sektoriaus apskaitos sistema, kai išlaidos būtų užfiksuotos buvusios pagal apskai, e, kaupiamą į principą, statistikams būtų buvę kur kas lengviau rasti e, teisingą informaciją viešuosiuose sąskaitose ir duomenys būtų teisingai buvo perduoti Eurostatui. Tai yra vienas konkretus e, pavyzdys apie tai, kaip e, kaupimo principų pagrįsta e, sistema viešojo ataskaitų, sąskaitų gali padėti statis, statistikos tikslais. Vieš. Ponas Šumakšs Aš manau, kad pane Greislė labai teisingai pastebėjo tą įvairovę, kuri atsispindėjo e, žemėlapyje dabar. Svarbiausias dalykas, kad kiekviena valstybė norė pasižiūrėtų į savo situaciją, įvertintų padėtį ir tada e, bus lengviau kažką daryti. Ačiū. Ačiū visiems kalbėtojams. Mes jau išnaudojame visą pirmai darbo grupiai skirto laiko, laiką. Norėčiau pakviesti dabar poną Oskarą Figureido, kuris yra vykdomosios komisijos narys Portugalijoje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 į savo komiteto posėdį, pristatyti jums šį pranešimą ir aš savo prašymus suskirstyčiau į kelias dalis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad finansų krizė parodė, kad vyriausybės taikė tam tikras apskaitos praktikas, kad pagražintų savo tikrąją finansinę padėtį. Tai reiškia, kad grinaisiais pinigais grindžiamoje apskaitos sistemoje galime užfiksuoti daugiau įplaukų ir mažiau išlaidų. Aš noriu pakalbėti apie Portugalijos e, pavyzdžius, nes Portugalija daugelį įstaigų, pavyzdžiui, ligoninėse ir universitetuose buvo pereita nuo grinaisiais grindžiamos apskaitos sistemos prie kaupiamosios apskaitos standartų ir tokiu būdu buvo siekiama pagerinti informacijos surinkamos kokybę, nes perėjus prie kitos sistemos ne tik matome dabar, kaip juda e, finansų srautai, tačiau taip pat ir galima konsoliduoti labiau išlaidas e, bei matyti, kokia lėšų dalis tenka investicijoms, tokiu būdu yra užtikrinama visa, visų viešųjų įstaigų veiklos e, geresnė kokybė, skaidrumas, palyginamumas. Tačiau mm, Siekiant pereiti prie naujų standartų, būtina vykdyti atitinkamas reformas. Portugalijoje vyriausybė 2012 metais nusprendė reformuoti apskaitos tvarką. Atsakomybė už šią reformą teko atitinkamam steigtam komitetui. Buvo nutarta e, parengti naujus standartus viešojo sektoriaus apskaitos ir parengti bei priimti atitinkamus įstatymus Taigi reforma pirmiausiai buvo įvykdyta viešajame sektoriu, po to buvo parengtas pagrindų dokumentas, tai yra naujasis biudžeto sandaros įstatymas. Ir tai tapo, šis įstatymas tapo pagrindu vykdyti viešųjų finansų ilgalaikę reformą. Abu minėti dokumentai vyriausybės buvo patvirtinti 15 metų Liepos mėnesį, 2015 metų rugsėjo 11 buvo patvirtinti parlamente ir per artimiausius metus jie bus įgyvendinami. Taigi naujasis biudžeto sandaros įstatymas apriepia tik tai su biudžetu susijusius aspektus ir taisyklės bei problemas, tačiau taip pat egzistuoja ir tam tikra tam tikros sąsajos susijusios su, su um, apskaitos sistemos uh, priežiūra ir skaidrumu. Pagal įstatymą valstybė tampa tam tikrų apskaitos uh, vienetų ir paimų išlaidų balansą galima apskaičiuoti remiantis jau nebe grinųjų pinigų judėjimu vien tik tai. Taip pat e, atsižvelgiamai mokesčių mokėtojų skaičių, e, Estonijos sukauptą turtą, e, viešo ir privataus sektoriaus partnerysčių apimtis. Taigi vienu metu paraleliai yra vykdoma administracinė apskaita, partnerysčių apskaita ir po to visos šios apskaitos yra kontroliuojamos auditorumų ir parengiama bendra valstybės finansų apskaita. Šis naujas biudžeto įstatymas, kaip minėjau, apriepia ir tokias nuostatas susijusias su biudžeto administravimo bei atitinkamų informacijų at, kaupimu pagal galiojančias e, įstatymo nuostatas e, minėta darbo grupė nustatė apskaitos e, standartus, kurie buvo grindžiami IPSAS ir kitais standartais egzistuojančiais komisijos struktūrose, kurios atsakingas už apskaitą. Taip pat buvo labai naudinga konsultuoti su suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija, statistikos departamentais, finansų ministerija, universitetais. Visos minėtos institucijos dalyvavo rengiant šį biudžeto įstatymą. Tai labai svarbus momentas, kadangi mes norime nustatyti naują apskaitos tvarką, pagal kurią būtų nustatyta vienoda apskaitos sistema, kurioje esama informacija galėtų pasinaudoti įvairūs interesuoti subjektai ir ta naujoji sistema veiktų atsižvelgiant į skirtingų naudotojų skirtingus interesus. Mūsų nauja apskaitos standartai, kurie yra išvardėmi šioje skaidrėje. Kai kurie iš jų yra susijęs tam tikromis naujomis koncepcijomis, kurios yra mūsų apskaitos naujos sistemos pagrindas. Esame parengę 27 naujus standartus, taip pat esame parengę labai išsamų apskaitos planą, apriepinti įvairius lygmenis e, susijusius su statistinio pobūdžio informacija ir e, biudžetinė informacija. Taip pat esame pastelkę įvairius finansinių duomenų pristatymo modelius. Taip pat siekiame, kad e, mažesnę finansinę grėsmę keliančiams įstaigoms ir institucijoms ta sistema turėtų būti taikoma supaprastinta tvarka. Taip pat čia galime jums pristatyti mūsų pasirinktų kriterijų pagrindus. Dauguma iš jų yra perimti iš tarptautinių normų ir standartų, pavyzdžiui, IPSAS. Tačiau kai kurios kriterijus ir normas perėmėme ne tik iš IPSAS, tačiau ir iš anksčiau Portugalijoje galiojusių taisyklių, taip pat e, esame du naujus kriterijus nustatę, kurių nėra nei IPSA sistemoje, nei kitose sistemose. Viena vertus, jos yra susijusios su administracinė apskaita ir biudžeto apskaita. Savaime suprantama, kad dauguma šių normų ir taisyklių yra sudėtinga įgyvendinti, taigi ateityje kils nemažai iššūkių ir klausimų toms įstaigoms, e, kurios e, iki šiol ne, nevykdė apskaitos, nevykdė kaupiamosios apskaitos. Taigi mes nu, stengiamės numatyti problemas iš anksto bei jų sprendimų būdus. Tarkime, reikia turėti duomenis ir sugebėti apskaičiuoti istorinį šalies e, turtą, istorinius bei viešojo sektorius turimus aktyvus reikia sugebėti apskaičiuoti bei jų trukmės laikotarpius. E, taip pat kilo klausimas, kaip nustatyti tikslę e, tam tikrų aktyvų rinkos vertę ir ją apskaičiuoti. Dar vienas klausimas yra susijęs su investicijomis ir konsolidavimu. Šios rytie taip pat gali iškilti kai kurių klausimų dėl e, konsolidavimo tvarkos nustatymo, kontrolės, kas už ką turi būti atsakingas, kaip išvengti tam tikrų pernelyg didelių privačių verslininkų įtakos galimybių, kaip užtikrinti vyriausybės veiklos e, nepriklausomumą, apskaičiuoti tinkamas investicijų vertės, nustatyti e, investicijų santyki. Tai yra klausimai, kuriuos artimiausių laikų turėsime svarstyti be šių problemų ir iššūkių, kurie kyla ir kuriuos reikia stengtis atremti mes turime savo užduoti dar vieną labai svarbų klausimą e, susijusi su galimybė įvertinti šias naujasias normas ir kriterijus. Ir tai taip pat tam, taps tam tikrų iššūkių toms įstaigoms, kurios jau naudoja kaupiamosios apskaitos sistemą, tačiau ypatinga iššūkių tai taps įstaigoms, kurios remiasi grinaisiais grindžiama apskaitos sistema. Taigi visi atsakingi pareigūnai, ekspertai turi padaryti atitinkamas išvadas, atsižvelgti į tam tikrus specifinius aspektus, pavyzdžiui, į piniginių srautų e, judėjimą būtinybę nustatyti atskirius kriterijus aktyvams ir pasyvams apskaičiuoti. Dar viena svarbi tema, kuris susijusi veikiau su uh, sveika išmintimi, o ne su techninio pobūdžio diskusijomis. Tai yra būtinybė pasirinkti tam tikrą turinį ir formą Mes remiamės štai tokiu e, principu, kad e, tam, e, tikro, tam tikros transakcijos forma yra svarbesnė nei jos turinys. Tačiau vis dar mums kyla problemų parengiant tam tikrų aktyvų sąrašą, jį pripažįstant Šios rytėje reikia atlikti tam tikrų pakeitimų ir tai jau yra daroma keliarius metus, tačiau šios rytėje dar reikia priimti kai kurios sprendimus. Kalbant apie vyriausybių veiklos lygį, galbūt vyriausybės, finansų ministerijose turėtų sukurti atskirus, įsteigti atskirus skyrius, kurie rūpintusi perėjimu prie naujos apskaitos e, sistemos būtų už jį atsakingi. Taip pat e, mes turime bendradarbiauti su mano minėta darbo grupė. Prengti rekomendacijas, priimti sprendimus susijusius su tuo, kaip e, reikia atlikti atitinkamus įvertinimus tam, kad būtų galima nustatyti bendruosius apskaitos kriterijus. Taip pat būtina užtikrinti vidaus kontrolę prie naujos apskaitos sistemos pereinančių įstaigų viduje. Reikia atitinkamai apmokyti auditorius, nes šiuo metu kol kas svarbiausia, didžiausias dėmesys yra skiriamas tam, kad būtų laikomas įstatymų raidės Tačiau taip pat yra labai svarbu, kad auditoriai galėtų pareikšti savo nuomonę dėl teikiamo finansinių ataskaitų, tam jie turi būti tinkamai apmokyti. Tai kaip minėjau, šie įstatymai jau yra priimti, paskelbti, jie galioja, tačiau mūsų laukia dar ilgas kelias, kol jie iš tiesų bus įgyvendinti. Dabar turime parengti įstatymo poistatyminius aktus, atitinkamai gyvendinimo vadovą, paaiškinti vairias smulkmenas ir e, detalės e, susijusias atskirų e, transakcijų vertinimu, įtraukimu į apskaitą. kad tie, kurie turi vykdyti įstatymą, viską galėtų aiškiai suvokti, taip pat siekdami nustatyti pakankamai aiškius įstatymo vykdymo kriterijus. Per artimiausius mėnesius imsimės priemonių susijusių su naujos apskaitos tvarkos normų viešinimu norime E, taip pat, kad ir valstybės institucijos atitinkamai prisidėtų prie šių normų viešinimo. Be to, nuo 2016 sausio 1 dienos prasideda įstatymo gyvenimo etapas ir mes jame dalyvausime, teiksime savo pagalbą. Galbūt turite klausimų susijusių su mano pranešimu mes savojame suprantama Portugalijoje. Dabar išgyvename rimtą pokyčių etapą. Tai ir labai aiškiai turiu pasakyti, kad to įstatymo įgyvendinimas tikrai nebus paprastas ir mes darysime klaidų ir susidursime su kliūtimis jo įgyvendinimo procese. Tai yra akivaizdu, nes e, kaupiamoji apskaitos sistema taip pat neužkirs kelią e, sąskaitų klastojimui ir sukčiavimui tam tikrą prasme, taigi problemų tikrai bus ir įstatymo nuostatų gyvendinimas užtruks pakankamai ilgai, tačiau labai svarbu sukaupti ir parodyti pakankamai politinės valios, pakeisti bendrą sistemą siekiant e, kaupti tinkamesnę informaciją ir re, patikimesnę informaciją ir ją remiantis e, priimti tinkamesnius sprendimus. Toks yra mūsų tikslas, toks jis buvo, kai pradėjome šį projektą įgyvendinti, vertindami skirtingus e, viešo sektoriaus finansavimo šaltinius, galime pasakyti, daryti išvadą, kad turime atsižvelgti į mokesčių mokėtojų pageidavimus, o jie pageidauja žinoti, kur yra išleidžiami jų pinigai, kaip yra panaudojami, kada panaudojami, ar panaudojami veiksmingai, tinkamai ir skaidriai, siekiant ginti viešą interesą. Ačiū uždėmesi. Oskar, uh, I wish you really. Ačiū, ponia Oskarai noriu palinkėti Jums visokiojopos sėkmės įgyvendinant Jūsų projektą, nes iš tiesų em, susidursite su įvairiausiamis kliūtimis, nes per trumpą laiką nelengva pakeisti standartus, kurie buvo naudojami ilgą laiką. Dabar norėčiau žodį suteikti ponui Manuelio Ortunio Bernabei, Ispanijos nacionalinės apskaitos tarnybos vyresniajam patarėjui. Prašau. Noriu padėkoti jūsų komitetui ir visiems, kurie dalyvauja šiandienos renginyje. Savo pasisakymę kalbėsiu šiandien aptariamą temą. Tai yra, kalbėsiu apie tai, kaip Ispanijai sekasi dėkti viešojo sektoriaus apskaitos standartus, e, suderinti juos su tarptautiniais apskaitos standartais. Kalbėsiu apie tris svarbiausias temas. Aptarsiu Ispanijos viešos viešosios e, viešo sektoriaus apskaitos reforma. Taip pat e, pakalbėsiu apie skirtingas apskaitos sistemas taikomas dabar. Ir taip pat kalbėsiu apie iššūkius ir galimybės e, Ispanijoje prisiderinant prie EPSA sistemos ir užtikrinant viešojo sektoriaus apskaitos skaidrumą. Visų pirma, Ispanijos e, viešosios apskaitos reforma įvyko po to, kai buvo įvykdyta privataus sektoriaus apskaitos reforma, nes e, privataus sektoriaus apskaita dabar atitinka IFRS standartus ir pamatėme, kad verslas naudoja tarptautiniu mastu taikomos standartus, kai tuo tarpu viešajame sektorėje e, tokia harmonizacija su tarptautiniais standartais dar nepasiekta. Todėl Ispanija pradėjo reikalingus procesus, kad įdėktų IPSAS, tarptautinės apskaitos standartus Ispanijoje. jais rūpinasi tarptautinė apskaitininkų federacija IFAC. Privačiajame sektoriuje dėgiant e, tarptautinius standartus buvo parengti reikalingi teisės aktai, kad mūsų įstatymai būtų suderinti su tarptautiniais standartais. Sąrašas su įstatymu yra ekrane, taip pat matote gyvendintas reformas. Visų pirma, norėčiau paminėti e, ministerijos, finansų ministerijos reglamentą 1037 ir taip pat e, galiausiai konsoliduotųjų viešosios apskaitos standartų reglamentą, kurį ministerija patvirtino 2013-aisiais, mūsų finansų ministerija. Šiuos naujus suderintus standartus taikome viešajame sektoriuje, siekdami užtikrinti, kad mūsų finansinė pozicija ir uh, valstybės įmonių veiklos ekonominiai rezultatai būtų e, bešališkai nušviesti ir kad ta informacija apie tai būtų prieinama ir suprantama visiems dirbantiems apskaitos srityje. Taip pat manome, kad ekon, svarbiau atspindėti ekonominius faktus ir realybę, o ne paisyti teisinių e, aspektų manome, kad svarbu tiekti patikimą informaciją. Ir taip pat norime užtikrinti, kad mūsų skelbiami duomenys būtų palyginami, ne tik informacija apie skirtingas įmonės, bet taip pat informacija apie skirtingus metus. Būtent todėl ir siekiame tuos standartus suderinti. Turime nepamiršti, kad įstatymai dėl viešosios, e, viešųjų sąskaitų apskaitos numato apskaitos principus, kuriuos reikia taikyti. Tai svarbu, nes e, e, tai apsprendžia, kokią informaciją skelbėme. Pavyzdžiui, įmonės, kurių biudžetas yra um, patvirtintas iš anksto ir, apstra, ir patvirtintas parlamente, taiko biudžeto apskaitos sistemą. Tai yra teisinės apskaitos principai e, pripažįstant visas numatytas teisės ir prievalės. Ir sandoriai registruojami grinųjų uh, pinigų operacijų pagrindų ir žinoma taip pat registruojamos įplaukos. Valstybės įmonės, kurių e, biudžetas yra e, tvirtinamas e, prognozių pagrindų, biudžeto prog... samatų pagrindų taiko kaupiamosios apskaitos principus ir jos sandorius E, registruoja ir rašo tik tada, kai paslaugos suteikiamos e, arba projektas įgyvendinamas, o ne tada, kai jas pasiekia grinieji pinigai. Įplaukas jos e, registruoja tuomet, kai įplaukos yra surinkamos. O išlaidas įrašo, kai tik tai jos yra įvertinamos. Ir žinoma, e, čia svarbus yra vieningumo principas. Kiti tarptautinės apskaitos standartai jau įdėkti viešosios e, apskaitos sektorija. E, yra tai, kad įmonės, kurios teikia paslaugas, potencialiai teikia paslaugas, taip pat turi būti e, registruojamos pagal nustatytas taisyklės. Tačiau viską apsprendžia tai, ar yra aktuali rinka, tai yra, ar mes galime iš tikrųjų vertinti e, konkrečią vertę. Įvertindami e, turtą ir įsipareigojimus, žinoma, mes E, taip pat taikome turto amortizavimo kriterijus. Jo, biudžeto, biudžeto sudarimo principuose, principę remia, čia remiamės e, grinųjų pinigų srautais. šie mano minėti standartai jau įdėkti 2014 e, ir jie suderinti su šeštuoju viešųjų sąskaitų apskaitos standartu. Taip pat norėčiau paminėti įmonės, viešojo sektoriaus įmonės, kurios yra įgaliotos e, e, valdyti Mm, įvairius padalinius, kitas įmonės. Yra padalinių, kuriems netaikomi kai kurie iš šių principų. Norėčiau taip pat pakalbėti apie skirtingų apskaitos sistemų, dabar galiojančių Ispanijos viešajame sektoriuje skirtumus egzistuoja biudžeto principo apskaita, pagrista grinųjų pinigų srautais ir yra kaupiamosios apskaitos sistema. Jei kalbėsime apie tų sistemų skirtumus, grinųjų pinigų srautais grindžiama sistema E, akcentuoja tam tikras teisės ir prievolės, o tuo tarpu kaupiamosios apskaitos sistema akcentuoja išlaidas. Žinoma, biudžeto apskaitos sistemoje pavyzdžiui, ne, neregistruojama turto amortizacija, o e, pagal kaupiamosios apskaitos sistemą e, tai yra tokie dalykai yra įrašomi kaip išlaidos. Dar kalbant apie kaupiamosios apskaitos sistemą ir kitas sistemas, yra skirtumų ne tik apskaičiuojant amortizacijos išlaidas, nes E, tos išlaidos apskaičiuojamos skirtingai tose sistemose. Taip pat ir Taip pat planuojamos išlaidos yra apskaičiuojamos e, skirtingai ir įrašomos į e, sąskaitą skirtingų metų, į apskaitą skirtingų metų. Ir skalbiama informacija taip pat skiriasi kaupiamosios apskaitos sistemas skelbia informaciją apie mikro apskaitą, kai tuo tarpu pagal biudžetinį apskaitos metodą e, skelbiama makro informacija apie šalies e, sąskaitos ir biudžeto padėtį. Nacionalinio biudžeto projekte galime ir tokią, tokį projektą lyginti su sistema, kuri, kur, kurioje, kurioje jau ir įdėkti EPSA sistemos principai. Ir jeigu lyginsime su kaupiamosios apskaitos sistema, pavyzdžiui, reikia, čia aktualu yra, pavyzdžiui, jeigu at, kalbame apie infrastruktūros mm, projektą, e, palūkanos susikaupiančios yra svarbus aspektas ir jos yra įrašomos. Kaip sakiau, finansinės operacijos. E, yra svarbus veiksnys biudžete, tačiau pagal EFSA sistemą jos nėra įtraukiamos į galutinę apskaitą. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie iššūkius ir užduotis įgyvendinant EPSA sistemą Ispanijoje. Mes ypač e, siekiame perkelti direktyvą 2011-85 Numatoma, kad e, įdėgus šią sistemą, e, kad, kad dėgiama sistema turi apimti visus vyriausybė, e, viešojo sektoriaus mm, įmonių padalinius. Tačiau tam, kad visiškai gyvendintume kokiamosios apskaitos principus, reikia dar nemažai padirbėti. O kalbant apie tas viešojo sektoriaus įmonės, kurios vykdo e, veiklą, kurios, e, už, kurios užsima verslu, jos jau dabar e, taiko tarptautinės apskaitos principus. Taigi svarbiausias skirtumas yra, kokiais vienetais remiantis vykdoma ta apskaita. Ispanijoje įdiegus kaupiamosios apskaitos principus mes taip pat turėsime e, pradėti taikyti kitokius informacijos technologijų principus, kad galėtume įrašyti, užregistruoti visas išlaidas, nešilinti tai, ar jos yra įrašytos į biudžetą ar ne. Šiuo metu tai daroma daugelį sričių, tačiau turime uh, dar sustiprinti šias pastangas. Ispanijoje šių metų pradžioje įsigaliojo įstatymas, kuris numato viešai sąskaitų faktūrų registrą e, ir vyriausybės įmonės privalo e, teikti e, elektroninį tokios sąskaitos E, pavyzdį, tą nusiųsti kopiją ir ta informacija patenka į bendrą domenų bazę. Ir jeigu vykdomas sandoris, jeigu vyksta sandoris toks, jis automa, duomenys apie tai automatiškai yra registruojami ir tai rašoma į taip pat į balanso lapą. Ta informacija atsidyra balanso lape. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad bandant prisitaikyti prie EPSAS standartų mm, mes tai matome kaip galimybę e, suderinti standartus visoje Europoje ir užtikrinti ir teikti geresnę ekonominę ir finansinę informaciją ir taip gauti geresnę, tikslesnę informaciją apie viešųjų finansų padėtį ir remiantis tą informaciją, priimti e, geresnius sprendimus pinigų sąjungos. Ačiū, bus pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Sí, gracias, señor. Mm, dėkui, ponė Artunio, už jūsų tokį platų tikslų pasisakymą. Dabar suteiksime žodį poniai Daniel Ležumar, kuri yra Prancūzijos finansų ministerijos e, finansų generalinė inspektorė. Prašom. E, pone Lažuma, žodis jums. Ačiū. Suteikite man galimybę pristatyti Prancūzijos patirtį. Aš norėčiau padėkoti kolegoms iš Portugalijos ir Ispanijos, kurie išsakė labai įdomių minčių, principų, kurie taip pat yra panašus kaip ir Prancūzijos sistema. Pone, jeigu norite, ponė Ležuma, ar galite kalbėti prancūziškai, kadangi yra vertėjai, galite kalbėti prancūziškai, nors jūsų skaidrės yra angliškai parengtos, jūs galite kaip norit kalbėti. Mano e, pasisakymas susideda iš dviejų dalių. Pirmiausiai norėčiau Jums pristatyti Prancūzijos sistemą, skirtingų lygių sistemą, centrinės vietos lygmo, e, socialinės apsaugos elementas ir kiti. Ir taip pat pakalbėsiu apie e, sąskaitų e, sistemą, apskaitos e, sistemas Prancūzijoje ir reformą. ir esančią dabar sistemą pristatysiu. E, e, mes e, pirmiausia kalbame apie centrinę vyriausybę, kai kalbame apie apskaitą. 2001 metais įvyko labai išsami reforma, plati reforma ir anks ankstesnė, ankstesnė mūsų sistema buvo pagrįsta grinaisiais pinigais, o dabar modifikuota grinaisiais pinigais pagrįsta sistema. E, e, ji e, grinai, tas pinigais pagrįsta sistema taikoma biudžeto įplaukoms ir pajamoms ir išlaidoms, o bendrosios paskirties sąskaitoms modifikuota grinųjų pinigų atskaitomėsi sistema. Taip pat atsirado nauja sistema kaupimo kaupiamoji atskaitomybės sistema ir e, įstatymas yra priimtas konstitucinis 2001 metais dėl e, apskaitos sistemų ir tuo įstatymu yra nustatytos dvi apskaitos sistemos, atskaitomybės sistemos, pirmiausia, biudžeto e, apskaitos sistema, kurioje yra dvi posistemės. Tai yra įplaukų ir išlaidų apskaita tuo metu, kai įvyksta faktas, tai yra grinaisiais pinigais, tuo principu apskaitoma sistema. Ir taip pat yra biudžeto įsipareigojimų e, fiksavimo ir stebėsenos sistema, antroji tai yra posistemė. E, tai yra biudžeto apskaitos sistemos elementai ir e, taip pat mes e, turime kitą elementą - bendrosios paskirties sąskaitas, kuriuose fiksuojamos visos, visi sandoriai ir tai daroma kaupiamojų principų. Konstitucinis 2001 metų įstatymas teigia, kad e, bendru, bendrosios e, paskirties sąskaitos yra rengiamos kaupiamojų principų. Ir e, sandoriai fiksuojami finansiniais metais, su kuriais jie yra susiję, nepriklausomai nuo mokėjimo ar įplaukų gavimo datos. Taip pat reikia pasakyti, kad Parlamentas yra numatęs galimybę e, numatyti tam tikras e, biudžeto apskaitos taisyklės, tai daroma kaupimo principu, bet mes turime e, dvi skirtingas sistemas e, apskaita grinaisiais pinigais pagrįsta ir kaupiamojų principų. Numatytos tokios galimybės ir kodėl parlamentas priemė tą sprendimą, kad įvedamas e, kaupiamasis principas, kuriuo įvedamas kaupiamasis principas. Grinaisiais pinigais pagrįsta apskaita E, ir balsavimas dėl biudžeto e, neužtikrina kontrolės deramos e, vyriau, piliečiai ir parlamentas gali vykti geresnę kontrolę. Tiksliau, jeigu grinaisiais pinigais viskas yra pagrėsta, nes tai yra susijęs su aiškiomis įplaukomis ir kita vertus yra lengviau sekti, ar biudžetas yra subalansuotas ir sekti, kaip yra su valstybės biudžetu. E, paralelin, e, kartu su e, biudžeto apskaita atsiranda kaupiamojų principų pagrįsta apskaita, bet ji leidžia praturtinti biudžeto grinųjų pinigų, grinaisiais pinigais pagrįstos apskaitos principus ir tokiu būdu uh, E, piliečiai gauna geresnę informaciją apie valstybės e, sąskaitas, e, pavyzdžiui, pagal Europos sąskaitų sistemos 95 standartą, esant kaupimo principui, galima lengviau stebėti, koks yra turtas įsipareigojimai. Ir už valdyseną atsakingi asmenys gali tą lengviau sekti ir tada lengviau yra daryti pasirinkimus. E, paminėsiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, ne, neapčiopamas turtas, nematerialus turtas, radio dažniai, e, vandens e, koncesijos, prestižiniai pavadinimai, interneto domenų pavadinimai, visi tie dalykai E, leidžia įvertinti tokio turto vertę ir taip pat e, gali leidžia vertinti geriau ekonominę vertę. Pavyzdžiui, kai yra skiriamos koncesijos e, ir tada galima tikrai lengviau nustatyti realią kainą koncesijų. Apskait kaupiamųjų aps Apskaita taip pat leidžia lengviau nustatyti visas sąnaudas, pilnas sąnaudas, e, įtraukti amortizaciją ir panašius dalykus ir lyginti viešai su privačiu sektoriu, tada daromi sprendimai, ar e, iškelti paslaugas į privatų sektorių, ar išlaikyti jas e, viešajame sektoriuje, jei tai yra pigiau. Dar norėčiau pakalbėti apie informacinės, su informacinės sistemos keitimu susijusias sąnaudas. Mes visiškai nekeitėme senosios sistemos, e, atsirado naujų tik tai prietaikų, e, šimtai tokių prietaikų yra į milijardą eurų kainavo e, naujo, naujos programos įdėgymas ir valstybė finansavimo grandinėje turėjo, visoje grandinėje turėjo skirti lėšų, e, bet e, politikai labai e, stipriai parėmė šią projektą. Prezidentas ir ministras pirmininkas taip pat pasisakė tam tikrais klausimais šioje srityje. Dėl kitų viešų E, struktūrų. Reikia pasakyti taip pat, kad e, mes turime labai senas tradicijas e, apskaitos pagrįstos kaupiamuoju principu. Nuo 62 metų turime teisės aktus, pagal kuriuos yra privaloma naudoti taip vadinamus prancūziškus GAP tai yra mm, normos privataus sektoriaus apskaitos. Taigi, e, tai reiškia, kad jau nuo 70-mečio taikoma kaupimo, e, kaupiamoji apskaita. E, skiriasi šio principo, šios apskaitos taikymas įvairiose struktūrose, apie tai kalbėjo kolega iš Ispanijos Ir e, tai taip pat yra susijęs su skirtingais biudžeto elementais. Jeigu e, kas yra apskaitoma biudžete ir kaip atsispindi socialinės apsaugos sistema. ir e, dėl vietos valdžios institucijų mes taikome mišę sistemą, kaip žinia, e, jų e, biudžetas yra pagrįstas grinais, grinųjų pinigų apskaita. ir 92 e, metais buvo įgyvendinta e, reforma apskaitos. E, į, įvesta modifikuota grinųjų pinigų apskaitos sistema ir kaupiamoji sistema. Ir supaprastinė sistema taip pat taikoma, kuri e, galioja vietos e, valdžios institucijoms, e, kurių teritorija gyvena mažiau negu 3,5 tūkstančio gyventojų. Įvestos reformos leido sustiprinti biudžeto drausmę. Mes dabar turime privalomas, privalomus tam tikrus reikalavimus ir e, derinamos dvi sistemos e, - grinaisiais e, pinigais pagrįsta apskaitos sistema ir kaupimo principų pagrįsta sistema. Gal dar trumpai dėl šių dalykų norėčiau kai ką papildomai pasakyti. Ko mes galime tikėtis iš e, naujų standartų, tai yra e, geresnė apskaitos sistemo, sistemos kokybė. Jeigu e, to nepasieksime, tai turėsime tik tai iliuziją, kad kažką padarėme. Mes turime taip pat atsižvelgti į įvairius egzistuojančius poreikius. Kitas klausimas. Kaip? Ar reikia apskaitos e, sistemas valstybės, e, ar reikia reikalauti, kad tas sistemas e, tikrintų nepriklausomi auditoriai. Pas, nuo 2006 metų Prancūzijoje egzistuoja toks reikalavimas didelėms viešoms institucijoms, pavyzdžiui, universitetams ir visai neseniai vestas reikalavimas toks yra ligonėms. E, tos institucijos turi turėti vidinius auditorius taip pat. Tiksliau, privatus auditoriai atlieka auditą. Ir taip pat yra tam tikri e, specialūs reikalavimai e, vieš, e, vietos valdžios institucijoms. Tai yra savanoriškų pagrindų pagrįsta sistema. Mes turime taip pat pasakyti, kad egzistuoja reikalavimai užtikrinti vidaus ir išorės kontrolės sistemas viešosiuose institucijose kad būtų galima nuolatos stebėti, kaip įgyvendinami e, reikalavimai. Ir 2011 metais yra įdėkta vidaus kontrolės ir vidaus audito sistema. E, socialinės apsaugos sistemoje taip pat yra specialūs teisės aktai, kurie reikalauja e, to, jau labai seniai jie patvirtinti o vietos valdžios institucijoms taikomas e, savanoriškumo principas. Dar šiek tiek pakalbėsiu apie nuostatas e, susijusias su apskaitos standartais Prancūzijoje. E, Prancūzijos konstitucija apibrėžia apskaitos standartus. E, yra numatyta pagal įstatymą prievolė e, užtikrinti deramą atskaitomybę viešųjų institucijų Ir pagal 47 straipsnį e, viešųjų e, struktūrų ataskaitos turi būti teikiamos reguliariai, turi atspindėti tikrą vaizdą e, turi deramai atspindėti rezultatus turto valdymo, taip pat finansinę situaciją. 2001 metų konstitucinis įstatymas, kurį jau minėjau, taip pat numato tam tikrus reikalavimus e, e, centrinės vyriausybės apskaitos standartams, konkrečiai 30 straipsnis, kuris sako, kad e, taisyklės taikomos viešosioms sąskaitoms E, gali e, skirtis nuo reikalavimų taikomų viešų institucijų e, sąskaitams tik tai tuo, kiek tai atspindi skirtumus tų viešųjų institucijų, jų e, ypatingą pobūdį. E, taip pat e, nurodoma, kad turi būti taikomi privatus apskaitos standartai ir taip pat, kad tuo pačiu metu reikia atsižvelgti į centrinės vyriausybės specifiką apskaitoje. E, Prancūzijoje veikia viešojo sektoriaus apskaitos standartų taryba, kuri atsakinga už standartų kūrimą, rengimą. Mes esame uh, uh, gauname e, viešą finansavimą savo veiklai ir taryba e, rengia, e, kaip sakiau, standartus, normas, yra įvairios darbo grupės ir ekspertai iš privataus ir viešojo sektoriaus dalyvauja darbe darbo grupių, taip pat nacionalinio audito rūmų atstovai. Dar galiu papildyti kolegas, pasakyti, kad mes, e, taryba standartų, e, žiūri į tarptautinius, į nacionalinius kitų šalių e, standartus siekiant didesnio suartėjimo, apie ką kalbėjo pirmininkė pradžioje posėdžio. Mes bandome mm, sumažinti atotrukį tiksliau taikome e, standartus, tuos pačius, kurie galioja ir privačiam sektoriui, tai yra GAP standartai. Ir taip pat e, standartų taryba turi nuspręsti, e, kurdama, žiūrėdama į standartus, ar juos reikia modifikuoti, keisti ar ar reikia ką nors keisti iš esmės. E, mes manome, kad standartai kaip EPSAS yra labai svarbus ir tai yra susijęs su biudžeto e, taisyklėmis. Pone Kats apie tai kalbėjo, apie tai, kaip reikia įregistruoti tam tikrus sandorius. E, IPSA nenumato tų dalykų ir mes turime savo uh, standartus. Dėl to. Dar galime pasakyti, kad mūsų standartai yra mišinys įvairių uh, standartų, kai kurie standartai yra būdingi tik Prancūzijai. Ir taip pat standartų taryba turi, turi e, uh, veikti pagal galiuojančius teisės aktus. Galima pasakyti, kad mes esame parengę e, rinkinį e, normų, kurios taikomos e, valstybei, centriniai vyriausybei ir taip pat turime rinkinį standartų, kurie taikomi kitoms viešosioms institucijoms. Dabar standartų taryba dirba, kad suvienodintų standartus vietos E, institucijoms ir socialinės apsaugos sistemai. Visai neseniai mes parengėme e, tam tikrą bazinį požiūrį, e, kuris apima centrinė vyriausybė, vietos valdžia, socialinės apsaugos sistema taip pat yra paskeltas požiūris į valstybę kuri nėra subjektas atskaitomybės, kaip suvereni valstybė. Ir tai nėra apskaitos subjektas. E, reikia pasakyti, kad tai labai svarbus elementas, kad būtų galima skirti bendruosius įsipareigojimus ir taip pat e, konkrečius įsipareigojimus. Jeigu E, norite daugiau išsamesnės informacijos, ją galite rasti e, puslapį interneto ekonomi.guf.fre. E, jūs matote adresą skaidrėje ir ten pamatysite įvairias, įvairius reikalavimus, mūsų strateginį požiūrį ir taip pat įvairias pastabas, konsultacijų rezultatus. Ačiū. Eh, muchas gracias, eh, señora Lazuma. Ačiū, poniai Lazuma, už eh, įdomią prezentaciją. Aš eh, Ponas Vendrik netvyko, jis atsiprašė ir e, todėl dabar suteiksime žodį ponui Novakui, kuris yra Vokietijos Heseno žemės statistikos tarnybos vadovas. Labai diena, pas ir ponai, ponai, ačiū už kvietimą, džiaugiuosi galėdamas šiandien su jumis pasikalbėti. Mano pranešimas sudarys trys dalis. Pirmiausiai norėčiau jums papasakoti apie tai, kokia yra padėtis diskutuojant Vokietijoje apie EPSAS tarp 16 žemių auditorumų ir federalinių audito rūmų, tai yra diskusija Vokietijoje vyksta iš esmės apie EPSAS, po to aš e, įvertinsiu svarbiausias Eurostato pozicijas ir mūsų įstaigos e, poziciją pristatysiu. Na ir trečioje dalyje pakalbėsiu apie reikalavimus e, Europos viešo sektoriaus e, apskaitos standartų sistemai. Pateiksiu tam tikrus apibrėžimus. Pirmiausia, kokia yra padėtis Vokietijos auditorumuose. Mes galime konstatuoti, kad e, klausimas, ar reikia EPSOS, nesulaukia tokio paprasto teigiamo atsakymo, nes Vokietijos audito rūmai kelia klausimą, ar ši sistema apskaitai yra reikalinga. Šis klausimas grindžiamas teiginiu, kad EPSAS galbūt visiškai nepagerins duomenų kokybės ir įvedus EPSAS sistemą galbūt nebus pati, pasitelkiama tinkama priemonė tam, kad būtų pagerintas duomenų surinkamų duomenų kokybė. Galbūt duomenų kokybę galima pagerinti ir pasitelkus mažiau intensyves priemonės, o ne vieningą Europos viešo sektoriaus apskaitos sistemą. Tokios yra diskusijos. Vokietijoje mes eh, Heseno auditorumai daugiausiai dėmesio skiriame klausimui, kaip ta sistema turi būti gyvendinama ir mes teigiamai vertiname pasiūlymą įdėkti Europos viešo sektoriaus kopimosios apskaitos standartus. Vokietijos e, audito rūmo pirmininkų konferencijoje e, taip pat buvo svarstamas klausimas, kaip šią sistemą, kaip šios standartus reikia įdėkti. Norėčiau pacituoti du kolegas, kurie kalbėjo apie tai, kaip sistemą reikia įdėkti. Pirmoji citata - apskaitos taisyklės turi būti grindžiamas siekiu pateikti patikimus duomenis. Antroji citata - svarbiausia apskaitos sistemos prielaida yra apdairumo principo laikymasis siekiant užtikrinti atskirų valdymo grandžių tarpusavio sąveiką. Taigi, čia ir kyla klausimas, kaip apskaitai turėtų atrodyti viešo sektoriaus apskaitos sistema. Eseno auditorumo trečiojo senato pozicija yra tokia. Mūsų vertinimu Europos viešo sektoriaus apskaitos harmonizavimas yra būtinas, mes jame išvelgiame galimybę nustatyti ir taikyti panašius vienodus standartus visais Europ, visos ES lygmenyse ir e, tokiu būdu užtikrinti didesnį gaunamų duomenų patikimumą. Kaupiamoji apskaitos sistema yra daug pranašesnė už grinų pinigų srautais grindžiama. Galbūt, jeigu jūs, ponė Grėslė, esate pasirengusi išsameu aptarti e, šių dviejų sistemų tarpusavio privalumus ir trūkumus mes esame pasirengę toje diskusijoje dalyvauti ir pristatyti mažiausiai 10 vienos sistemos pranašumų prieš kitą pavyzdžių. Kalbant apie IPSAS dabar galiančius standartus, tai mes daug labiau, daug kritiškiau juos vertiname ir e, manome, kad e, IPSAS sistemos raida turėtų pasitarnauti tam, kad būtų nustatyta nauja viešo sektoriaus apskaitos sistema, kurioje būtų atsižvelgiama labiau į tam tikrus specifinius atskirų valstybių ypatumus. E, mes manome, kad e, IPSAS e, sistemoje yra apskritai nebūtinai pat, pati tink, pat, pats tinkamiausias pagrindas EPSAS sistemai. Taigi kyla klausimas, kaip turėtų atrodyti EPSAS sistema apie tai kitoje skaidrėje. Mes galvojame apie tai, kas yra svarbiausi viešo sektoriaus apskaitos sistemos tikslai. Kairėje pusėje čia matote, kad vienas iš svarbiausių tikslų yra atskaitomybė. Mūsų manimu, tai yra vienas iš svarbiausių tikslų arba vienas iš svarbiausių paskirčių. Vien dėl to, kad būtina atsiskaityti E, ir tinkamai valdyti mokesčių mokėtojų valstybė patikėtus pinigus ir juos panaudojus atsiskaityti už tai, kas su tais pinigais buvo padaryta, kaip jie buvo panaudoti. Na, kitas, e, kita labai svarbi tema yra susijusi su e, tam tikrą atsakomybę ir teisingumo užtikrinimu santykiuose tarp atskirų kartų. Mes turime uh, pasitelkti tokią apskaitos koncepciją, kuri būtų naudinga siekiant mažinti valstybės skolą ir būtinybę užtikrinti biudžeto, biudžetinę pusiausvyrą ne tik tarp e, pamo, įplaukų ir mokėjimų tačiau ir vertinant kitais aspektais ir būtent čia mes išvelgiame labai svarbę e, priemonę ir galimybę siekiant išvengti tolesnio valstybių skolų didėjimo Europoje. viešo sektoriaus apskaitos sistemos turi generuoti palyginamus duomenis, kurie savo ruoštų turi būti pakankamai objektyvus ir būtent e, šioje srityje mes e, vėlgi galime pažerti nemažai kritikos dabar galiojančiai IPSAS sistemai. Taigi pirmiausia, ši sistema yra orientuota į kapitalo rinkas ir antra kritikos strėlė yra interpretacijų, pakankamai plati interpretacijų galimybė susijusi su patvirtintomis taisyklėmis. Taip pat būtina daug aiškiau pristatyti svarbę informaciją patalpinti ją į pirmąjį planą. Aš išvelgiu aiškius skirtumus tarp išlaidų balanso, namosios sąskaitos balansų ataskaitos ir kitų papildomų informacijų, kurios turi būti pateikiamos atitinkamų rengiamų vykdymo ataskaitų prieduose. Kaip mūsų manimo turėtų atrodyti EPSA standartų nustatymo tvarkaraštis ir e, man e, tam tikrą nerimą kelia pono Makaronidžio antrasis pasiūlymas paraleliai tiek sistemą kurti, tiek standartus nustatinėti. Mums pirmiausiai reikėtų parengti bendrą sistemą, bendrą koncepciją, kurioje būtų nustatyti balansiniai tikslai ir paskirtis, tai yra palyginamumas, atsakomybė santykiuose tarp kartų, tvarumas ir atskaitomybė. Ir tik sukūrę šią sistemą mes galime jau po to išvesti tam tikrus e, standartus ir kriterijus. Pati sistema turėtų tapti pagrindu ir ji mums reikalinga, kad galėtume vertinti, ar dabar E, galiojantis IPSAS standartai galėtų tapti EPSAS standartais, ar e, vertinami pagal tai, ar jie atitinka bendrąją sistemą, kokie dabar būtų konkretus reikalavimai EPSAS sistemai. E, šios, šiai sistemai turėtų atitekti, ji turėtų būti vertinama aukščiau nei standartai O tai reiškia, kad e, iškilus tam tikriems e, ginčytiniems klausimams e, standartais reikėtų standartą tam tikrą reikėtų nustumti į šalį arba pirmenybė turėtų būti teikiama bendrai sistemai ir Sistema yra ta bazė, tas pagrindas, kuris turėtų būti privalomas e, tiek standartų nustatytojams, tiek ir jų vykdytojams, nes e, manau, kad mes tikrai susidursime kiekvieną kartą su tam tikromis naujomis situacijomis ir problemomis, kurias reikės įspręsti ir šioms problemams spręsti, yra labai svarbu turėti patikimą sistemą. Sistema ir standartai tarpusavėje neturėtų prieštarauti. Tam, kad EPSAS standartas galėtų tapti EPSAS standartu, jis turi atitikti bendros sistemos reikalavimams. Mums tai reiškia, kad e, EPSAS svarbiausio tikslu neturėtų būti atitikimas standartams. Todėl būtina pasitelkus nustatomus tikslus, paskatis ir principus įvertinti, ar šie standartai atitinka bendrai sistemai. Jeigu būtų padaryta neigiama išvada, tai tuomet reikėtų kurti naujus standartus. Ir čia mes išvelgiame uh, galimybę nustatyti tokią sistemą ir standartus, kuriais iš tiesų būtų atsižvelgiama į realius lūkesčius ir reikalavimus. Taigi mano pirmasis raginimas būtų patvirtinti bendrąją EPSAS sistemą su paskirtimi ir tikslais ir po, tik po to nustatinėti standartus. Dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus mokslinius komentarus susijusius su Vokietijos viešojo sektoriaus apskaitos e, sistema. Tai yra e, tam tikros mūsų įstaigos mintis ir samprotavimai apie tai, kaip turėtų atrodyti EPSA sistemai keliami reikalavimai. Taip pat yra dar vienas e, straipsnis, kurį jums mielai norėčiau išdalinti apie tai, kaip EPSOS sistema galėtų pasitarnauti geresniam tarpusavio santykiui, sažiningesniam teisingumo užtikrinimui tarp kartų. Taip pat e, mes e, pateikėme tam tikrus alternatyvinius e, sprendimus EPSAS sistemai, kurios parengėme su savo partneriais Heseno žemėje. Čia mes čia užfiksavome tik tai pačias svarbiausias apskaitos, svarbiausias apskaitos sistemos brožus. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponia Novakai už jūsų pasiūlymus nebejoju, kad jie sukels daug diskusijų. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Tomas Müller Markės Berger, e, Europos buhalterių federacijos viešojo sektoriaus grupės pirmininkui, kuris taip pat yra Ernst ir Jank e, bendrovės partneris. Prašau, žodis jums. Yeah, thank you very much for the invitation to speak at this. Uh... Ačiū už galimybę pasisakyti šiame svarbiame reginyje. Ir noriu pasakyti, kad mūsų federacija visada e, skatino e, E, kaupiamosios apskaitos principus tai e, dėgymą viešajame sektorėje, todėl džiugiuosi galimybę apie tai pakalbėti. Tikrai visada e, na, pavojinga būti paskutiniu kalbėtoju po kitų patyrusių ir didžių kalbėtojų, bet pabandysiu užpildyti tas spragas, kurios dar ne, ir tas temas, kurios dar nebuvo aptartos. E, kalbėsiu apie iššūkius šalių administracijoms dėgiant EPSA sistemą. Taip pat kalbėsiu apie, na, nekalbėsiu daug apie naudą Europai, nes kalbėt, kiti kalbėtojai jau tai aptarė. Ir taip pat apibendrinsiu pamokas, kurias išmokome įgyvendindami projektus pasaulyje ir Europoje. Ko mes galėtume pasimokyti šių. Jei būtų laiko, norėčiau, kad paskui padiskutuotume E, kai kurias e, provokuojančias teorijas ir mintis išsakytas ankstesnių kalbėtojų. Manau, kad po šiandienos diskusijų tam pakivaizdu, kad e, iššūkių pobūdis ir mastas susijęs su valstybės, kokios valstybės narės apskaitos sistemos brandumu. Mm, pristatyti pavyzdžiai atskleidžia, kad valstybės sektorius, valstybės, valstybės e, administracijos yra e, pagrindų dirbti, dėkti sistemas, o kaupiamosios apskaitos principai yra mūsų svarbiausias siekis. Ir e, valstybės sektoriaus įmonėms svarbiausia nustatyti, koks yra jų atspirties taškas koks yra svarbiausias iššūkis įmonėms ir vyriausybėms, subjektams ir parengti konkrečius kelio gairių planus. Ir čia norėčiau išsakyti vieną rekomendaciją dėl Europos harmonizavimo projekto. Įgyvendinant šį projektą reikia atsižvelgti, kad e, atspirties taškas skiriasi ir reikia numatyti pakankamai lankstumo e, kiekvienu tokiu atveju ir galimybės pasivyti iššūkiai. Aptarsiu juos mm, pagal tris grupės. Iššūkiai, informacijos technologijos ir galimybės. Jau daug kas pasakyti, bet norėčiau apibendrinti. Svarbiausias kylantis iššūkis tai užsitikrinti politikų ir atsakingų e, vadovų įsipareigojimą. E, Prancūzijos atstovė apie tai kalbėjo Tai svarbu visų pirma dėl to, kad kils konfliktai ir reikės priimti sudėtingus sprendimus įgyvendinant naują sistemą ir be ministro arba vadovų palaikymo e, projektai neužsitikrins sėkmės. Toliau, apskaitos sektoriaus reforma įgyvendinama ne tiesiog šiaip savo, e, po tos reformos seks kitos reformos Todėl politikai, e, kur e, paskui priminėsiantis sprendimus, remdamiesi geresnė informacija, turėtų pamastyti apie tikslus e, keliamus šiam projektui ir užsitikrinti, kad tie tikslai būtų aktualūs. Dar vienas dalykas - mąstysenos pokyčiai. Pone Gresler apie tai kalbėjo, apie kultūrinius pokyčius, apie mąstymo pokyčius. Ir tai yra labai svarbu. Uh, E, apskaitos principai e, teikia paskaitas blogam arba geram elgesiui. Todėl e, kaupiamosios apskaitos principų dėgymą turi lydėti kultūriniai pokyčiai. Pavyzdžiui, praeitie egzistavo tokia sistema, pirk dabar, mokėk vėliau. Tačiau tai nebegali tęsiasi, todėl tokius kultūrinius pokyčius reikia skatintis. Dar vienas svarbus aspektas. E, mm, re, reformų sukeltas nuovargis. Kartais sistemos dėgymas užtrunka ilgai ir kai kurie darbuotojai jau turi nepavykusių reformų patirties. Todėl vienas svarbiausių iššūkių yra išvengti tokių nuotaikų ir užtikrinti, kad įgytas pagreitis nelėtėtų. E, didelis projekto mastas. Daugelis e, vyriausybė neturi tokių projektų ir tokio sudėtingumo projektų gyvenimo patirties. Tai e, sukelia tam tikras problemas, pavyzdžiui, imama bejoti dėl to projekto naudos lyginant su kaštais. Ir dažnai nėra tikslios informacijos apie tai. Taigi, ši nežinia yra svarbi, svarb, svarbus kliuvinys projekto įgyvendintojams. E, E, dar vienas svarbus aspektas - tai e, būtinybė laikytis nustatytų terminų. Reikia nuosekliai gyvendinti visus pertvarkymo etapus. Kitas, kitas svarbių veiksnių grupė - ištekliai, gebėjimų kūrimas. Savaime suprantama, kad e, šalise, kur sistemos, kur, kur, kur die, taikoma grinųjų pinigų srautais pagrista sistema, nėra Mm, reikalingų specialistų, todėl specialistų rengimas turėtų būti kiekvieno projekto prioritetu. Jei tokius projektus įgyvendina techninio patyrimo neturintys žmonės, tai yra vienas iš veiksnių apsprendžiantis tų projektų nesėkmės. Taip pat tai reiškia, kad stinga motivacijos e, darbuotojų kolektyvose. informacijos technologijų projektai. Na, čia apie tai detaliai nekalbėsiu, jeigu pažversime Junktinės karalystės patirtį pastaraisiais dešimtmečiais. Pamatysime, kad ten įgyvendinti, buvo bandyta įgyvendinti labai stambius, brangius projektus ir, ir buvo daug nesėkmių būtent dėl šio aspekto. Ir tai yra svarbus kliuvinys. Manau, kad svarbiausia išsiaiškinti, kodėl e, tokie atvejai pasitaiko ir išsiaiškinti, kas už tai atsakingas. Atviras balanso lapas. Perinu prie šios temas tuoj, o prieš tai noriu pakalbėti apie gairias, reikalingas gairias. Jeigu nėra gairių rinkinio, neužtikrinamas duomenų e, skaidrumas, palyginamumas, jie nėra kokybiški. Todėl svarbu parengti gairias tie, tiems, kurie dirbs gyvendinami projektus, kad jie tiksliai žinotų, kokius etapus įgyvendinti. Balanso lapas e, susijusius. Balansas ir e, susijusios informacijos svarba. Įdėliame pasaulyje e, įsipareigojimai ir įsipareigojimų ir turto e, eilutės sutampa, atitinka viena kitą. Tačiau dažnai e, susidurėme su įvairiais apribojimais, su, susijusiais su laiku ir ištekliais ir todėl svarbu apsispręsti, kaip užtikrinsime palyginamumą gyvendinami pereimą prie kaupiamosios apskaitos sistemos. Taigi svarbu pasiruošti tam balanso atvirimui ir čia norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, kompromis, reikalingi kompromisai, E, siekiant e, e, skalbti skaidrę informaciją. Antras svarbus dalykas tai konsensusas ir taip pat tų pasiektų kompromisų praktiškinis aspektas, įgyvendinamumas. Čia turime įtraukti auditorius, pirmininkai jau kalbėjo apie svarbą auditorių vaidmenį ir taip pat reikalingas gairių ir taisyklių rinkinys. Reikalingos kiek įmanoma detalesnės gairės ir nurodymai, kurių pagrindų valstybės e, imtųsi šio iššūkio ir gyvendintų projektus. Dar porą žodžių apie iššūkius. E, finansinė ataskaita atspindi visos įmonės veiklą, viso subjekto veiklą. Ir kartais e, tenka e, prašyti informacijos ir iš tokių specialistų, kurie neturi finansinio, e, finansinės srities patirties. Todėl reikia suformuoluoti labai aiškę ir suprantamą žinę, kodėl toks pereimas prie kitos sistemos yra būtinas. Dabar perinu prie naudos Europos mastu. Kodėl ši sistema yra naudinga? Atsakymas yra ne vienalypis. Vis, visų pirma, e, geopolitinė perspektyva. Turime kalbėti apie investuotojus tarptautiniu mastu, politikus Europos mastu, e, perinu prie piliečių, dideliuose miestuose ir savivaldybių vietos mastu. E, politiniai sprendimai dėl, pavyzdžiui, subsidijų skirimo tiesiogiai e, atsiliepia, pavyzdžiui, gyvenamosios aplinkos gerinimu, užtikrina jos gerinimą. Ir tą jaučia piliečiai. Todėl reikia e, priimti geresnius politinius sprendimus ir užtikrinti. Ir taip e, rinkėjai ir piliečiai pajus e, tokių pokyčių naudą realiame gyvenime. E, Pakalbėkime apie suinteresuotų, suinteresuotų e, organizacijos stovus, apie vairias jų grupės. Ir perdamas prie šios temos norėčiau e, išreikšti pritarimą kolegos iš Vokietijos minčiai. Nepakanka vien tik tai e, turėti balansą ta informacija, finansinė informacija reikalinga ne tik e, rinkėjams ar politikams. Reikia tą informaciją paversti e, žmonėms suprantamą kalbą. Galite e, pateikti visą krūvą skaičių, tačiau jie nieko nereikš, jeigu tie skaičiai nebus paversti suprantama informacija. Ir, ir būtent tai ir užtikrintų tą naudą, šios sistemos naudą. E, kaip EPSA sistema pasitarnautų e, didelėms e, nacionaliniams struktūroms? Visų pirma, tai padidins parlamento kontrolės ir įgyvendinimo galės, parlamento kaip demokratijos ramščio. E, žinoma, reikalinga ir situacijos perspektyva remiantis grinųjų pinigų principų, tačiau reikalinga ir visa informacija apie, tur, apie turimą turtą ir įsipareigojimus. Kaip matėme, didžiausia grėsmė šio laikiniai demokratijai kyla iš neskaidrumo ir informacijos stygiaus. Dar e, vienas naudos aspektas - tai e, kokybiškesnis sprendimų prieimimas. Buvo minėti pavyzdžiai. Norėčiau taip pat jų pateikti. Reikia vengti fiskalinių iliuzijų. Pavyzdžiui, vengti naudotis galimybę pirkti dabar, o mokėti paskui. Kalbėjome apie viešasias ir e, valstybinės partnerystės ir e, pritaikius kaupiamosios apskaitos principus, čia galima gerinti, geriau gyvendinti infrastruktūros projektus, pasitelkus tokias partnerystės, tačiau reikalinga visa susijusi informacija. Toliau socialinės e, pagalbos problemos. Čia ši sistema užtikrintų tvarumo aspektą, apie tai jau buvo kalbėta pradžioje. Toliau, nu, tai E, darbas ministerijų lygmenių. Visa informacija apie turtą ir įsipareigojimus yra reikalinga vadovams, kad jie galėtų priimti geresnius sprendimus. Ir taip pat noriu pakalbėti apie tai, kaip tai susijęs su kapitalo valdymu ir e, rizikos valdymu. Finansų ministerijos atstovai pavyzdžiui, finansų ministras pareiškia, kad jis pageidautų informacijos apie tai, koks kokie įsipareigojimai nurašomi, taip pat e, kokie įsipareigojimai dar turės būti įvykdyti ir pareikalavusios informacijos iš e, atsakingų padalinių. Uh, E, tačiau e, svarbiausia žinia tai, kad pirmą reikia išsiaiškinti, kokių, ką iš tikrųjų turime, kokių, kiek finansų iš tikrųjų turime ir tik tada prašyti naujų lėšų. Ir jeigu apskaita vykdoma atsižvelgiant į visus įsipareigojimus, tai, tai galima imtis rizikos valdymo priemonių laiku tuo metu, kai dar galima viską sutvarkyti ir taip pat išvengti grinųjų, netikėtų grinųjų pinigų srautų ateityje. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie investuotojus. Šiek tiek apie juos jau kalbėjome. Kaupiamosios apskaitos principai sustiprina šalies E, fisk, ilgalaikės fiskalinės politikos e, tikslus ir užtikrina tvarumą. Tai taip pat leidžia investuotojams aiškiai e, registruoti politikos pokyčius. Pavyzdžiui, kalbėjome apie Graikijos įsiskolinimo matavimą, vertinimą ir restruktūrizavimo programas, kai kurių svarbių dėmenų informacija tiesiog nesimatė, nes šalyje nebuvo taikomi kaupiamosios apskaitos principai. Ir užbaigdamas noriu pakalbėti apie pamokas, kurių išmokome. E, ref, pasirinktas reformos turi e, numatyti lankstumo galimybę. Taip pat reikia traukti politikus tam, kad būtų kiek įmanoma e, platesnis pritarimas. Pirmajame etape projekto įgyvendinimo etape tikriausiai daug dėmesio teks e, skirti dviejų sistemų palyginimui. Europos projektų valdymo gebėjimai. Atsižvelgiant į, į sėkmingą reformų procesą gyvendintą ne ES narėse, manau, kad būtų naudinga sukaupti patirtį ir stiprinti gebėjimus uh, tai būtų svarbus e, patarimų ir konsultacijų šaltinis. Ketvirta apskaitos principai. Apie tai kalbėjome. Mm, apskaitos principai yra svarbus, tačiau vien jų nepakanka, kad, pasi, kad užtikrintume palyginamumą. Ir netgi standartai bei, bei teisiškai saistantis e, reikalavimai turi e, būti nuoseklus ir atitikti vieni kitus. Toliau ryšių kampanija. Europos projektai turi užtikrinti Europos apskaitininkų profesijos prestižą. Ir čia reikėtų pasitelkti ir akademinio pasaulio atstovus. Taip pat labai e, rekomenduočiau toliau vykdyti viešųjų ryšių kampaniją ir kalbėti apie e, reformos naudą įvairių interesų atstovams. Reiktų palaikyti E, politikams ypač reikėtų palaikyti šį dialogą valstybėse narėse ir pasakoti apie tai, e, kokios naudos atneš EPSAS sistemos dėgymas ateityje. Ir užbaigdamas noriu e, man patinka štai kokia mintis. Apskaitos principų tobulinimas iš tikrųjų yra žmonių gyvenimo gerinimas, nes žmonės gali labiau, griežčiau pareikalauti iš valstybės, atsiskaityti, kaip išleidžiamos lėšos. E, poršų. Labai ačiū Tomui Miller Markės. E, dabar norėtume išklausyti, kaip atsakė pirmininkė. Tebuskėt, e, kuri E, pakalbės apie e, biudžetą ir apskaitos sistemą. Mes norėtume išklausyti jūsų informacijos. Labai ačiū, kad pakvietėte e, mane. Aš norėčiau pakalbėti apie Europos institucijas ir pakalbėti apie atskaitomybę. 2006 metais e, prasidėjo e, e, sistemos pagristos IPSAS dėgymas 2005 metais buvo pirmieji metai, kai komisija pristatė konsoliduotas ataskaitas visų institucijų, visų agentūrų ir visų bendrų įmonių E, ataskaitas parengt, parengtas pagal IPSAS išorės auditoriai, jas patikrino mūsų atveju, tai Europos e, audito rūmai ir e, du, dviem pirmaisiais metais buvo su išlyga pateiktos, pateiktos nuomonės auditorių, o trečiaisiais metais be išlygų. Kokios yra pozityvios pusės E, modernizuojant apskaitos sistemą. Manau, kad e, galėčiau patvirtinti tai, ką sakė visi kalbėję e, prieš mane. Bet tikriausiai svarbiausias dalykas yra skaidrumas, teikiant atskaito, atskaitomybę, išsami informacija, lygintina informacija, palygintina lengva informacija atsiranda Ir e, dar vienas svarbus pastebėjimas. E, mes lengviau galime e, valdyti finansus visų projektų, kalbu pirmiausiai apie mus komisiją, taip pat palengvėjo kitų institucijų administracinis valdymas. Kodėl? Todėl, kad matome visą vaizdą, viso turto, matome visą turtą ką tai reiškia. Lengva kalbėti, lengva tai pasakyti, bet ką tai iš tikrųjų reiškia. E, e, finansavimas, iš ankstinis finansavimas, apie tai daug kalbame šiame komitete, kiek iš anksto reikia skirti finansavimo, kurie gauna e, paramą iš ES lėšų. Mes dabar matome visas finansinės priemonės, e, skolas, e, išmokėtas sumas, mūsų, lengviau mūsų bendrauti su kitais partneriais, finansiniais tarpininkais. Ir mes taip pat matome vis nuosavus išteklius ir kitą turtą. Taip pat matome e, įsipareigojimus, matome visas sąskaitas, kurios pas mus atplaukia ir dėl to yra lengviau diskutuoti biudžeto klausimais. Mes, kai rengėme mokymų planą, mums yra kur kas lengviau, nes matome visus įsipareigojimus ir e, žinome, kada juos reikės įvykdyti. Taip pat žinome mm, išlaidas kur kas geriau. Mes taip pat riziką finansinę geriau galime valdyti. Ir E, metinėse ataskaitose tai atsispindi pir, iš dviejų dalių. Susideda tos, e, ta atskaitomybė e, kaupimo principų pagrįsta apskaita pagal IPSAS ir kitas, kitos sąskaitos susijusios su biudžeto išlaidomis. Tai yra modifikuota apskaita pagrįsta grinaisiais pinigais. Bet jeigu mes dabar galime lengviau palyginti. Mes e, galime geriau įvertinti finansinę būklę ir taip pat galime matyti e, viešo sektoriaus veiklą. Mūsų atveju matome, kaip yra apsaugomas biudžetas, e, kokios yra problemos. E, jos yra išiškinamos kontroliuojant valstybės narės, e, kokios yra klaidos ir koks yra jų poveikis biudžetui ir biudžeto apsaugai. Dar baigdama galiu pasakyti, E, kad e, norime pasiūsti pozityvų signalą, kaip ir sakiau, e, skaidrumas, geresnis finansinis valdymas, palyginamumas, tie visi dalykai yra iš tikrųjų pozityvūs. Ačiū. Labai Jums ačiū, ponė Aldėje. Dabar galime padiskutuoti. Pone Grėslė, pirmoji pateiks savo klausimus, prašom. Vielen Dank auch für Labai ačiū už e, įdomias įžvalgas į nacionalinės sistemas ir už e, užduotą klausimą, kokios naudos mums atneš tie naujieji apskaitos standartai. Portugalijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos atstovams noriu užduoti tą patį klausimą. Ar mes e, Europos lygmenyje galime tikėtis, kad IPSA sistema leis mums uh, tinkamai vertinti, kaip Europos lėšos valstybėse narėse yra panaudojamos. Ir pavyzdžiui, e, jeigu e, tam tikri projektai yra buvo finansuojami 14 metų ES lėšomis ir dabar joms buvo nutrauktas finansavimas, ar bus galima užtikrinti skaidrumą pagal šią naują sistemą ir tam tikrus projektus baigti finansuoti, pavyzdžiui, valstybės lėšomis. Iš tiesų jūsų pranešimai buvo pakankamai nusaikus, ypač kolegos iš Portugalijos. Noriu paklausti, kokia buvo priežastis tą naują apskaitos sistemą įdėkti, ar dėl to, kad Portugalija turėjo problemų ir gavo paramą iš ES, ar jūs niekino neveršimi priėmėte tokį sprendimą. Man kaip Vokietijos atstovai truputėlį nepatogu kad mes esame dabar gyvename tokioje visuomenėje, kurioje mano vertinimu neturėtume gyventi. Ir e, klausimas, e, kam yra naudingas prieštaravimas tai EPSOS ir IPSOS e, sistemai. Aš manau, kad tiek visa ES, tiek pirmiausiai Vokietija turėtų būti suinteresuota užtikrinti didesnį skaidrumą apskaitos rytyje. Ačiū už Jūsų komentarus. Jeigu jums e, tiktų, pirmiausia, išklausykime visų klausimų, o paskui galės svečiai atsakyti. Norėčiau dar paklausti, ar dar kas nors norėtumėte ką nors paklausti. Gal kokiu nors neiškumų turite, ar norite konkrečiai kažką pasakyti, pakomentuoti. Aš pati norėčiau kai ką pakomentuoti. E, ponui Novakui noriu pasakyti, kad man šiek tiek e, būtų įdomu, jeigu jūs pakalbėtumėte apie mm, tai, ką sakėte, sakydamas į panos grėsės klausimą apie e, skirtumus e, tarp IPSAS ir EPSAS standartų. Buvo Ispanijoje neturime federalinės valstybės, bet struktūra yra šiek tiek panaši, taigi norėčiau paklausti jūsų apie tai, kokia yra žemių situacija, nes tai yra visos struktūros pagrindas. Taip pat norėčiau paklausti, kaip e, dėl standartų, kokias yra sąsajos su federalinė valstybė, e, dėl skolos kaip galima tą palyginti. Vienas dalykas būtų idealus vaizdas, kurį jūs pristatėte ir ačiū, kad tai padarėte, bet kitas dalykas, e, kokia yra realybė, ką galite pasakyti iš savo patirties, kokie yra e, santykiai tarp žemė federalinės e, valstybės ir ar galime pagerinti standartus ar ne. Jūs pateikėte pasiūlymus taip pat Miller Markės. Tarsi mes žengėme e, link apskaitos sistemos, kuri e, yra nepaprastai sudėtinga. Yra tiesa, kad mes matėme tam tikrus perlenkimus pastaraisiais metais. E, turime užtikrinti, kad mes turime tris ir e, e, išleidžiame tuos tris vienetus, bet kartais reikia rasti aukso vidurį. Mes turime mm, galvoti, kaip taikyti sudėtingus standartus ir pritaikyti modernų požiūrį. Mes turime galvoti apie modernesnės sistemas. Ar dar kas nors norite ką nors pasakyti? Jeigu ne, tai prašyčiau e, svečių. Smiuler, Novak ir taip toliau. Prašom. Pradėsime nuo Pon Müller Markės, prašom. Aš atsakysiu vokiečių kalba į vokiškai užduotus klausimus, tai būtų paprasčiau. Taigi, pirmiausia, galbūt vokiškai e, atsakysiu į pastabą ispanų kalba užduotą. Aš e, turiu pasakyti, e, kad mane šiek tiek galbūt nuvylė pono Novako pastebėjimai apie Ipsos kam naudingas tas prieštaravimas IPSA sistemai ir ponė Greslė, aš puikiai suprantu, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs esate nusivylusi, nes aš taip nuolat jaučiuosi, kai man nuolat tas pats klausimas užduodamas, kodėl Vokietija, tokia pažangi valstybė ir toliau apskaitos srityje apskaitos sistemos ir tie gyvena akmens amžiuje. Kam naudingas tas priešinimasis, tai aš nenorėčiau dabar į tai gilintis išsameu, aš noriu tik tai atsakyti klausimą, kam tas priešinimasis nenaudingas Vokietijai, nei e, Europos Sąjungai jis tikrai nėra naudingas. Ypač europinėme kontekste, kadangi mes tikrai turėtume labai daug naudos iš skaidrumo, palyginamumo, palyginamo skaidrumo, E, ir taip pat manau, kad ir Vokietijos viduje mums nebūtų naudingas tas pasipriešinimas ir e, netgi priešingai žalingas. Taigi aš labai džiaugčiausi, jeigu Vokietija aktyviau įsitrauktų į diskusijas dėl EPSAS, pasitelkdama savo sukauptą teigiamą patirtį, naujas žinias leistų jomis pasinaudoti diskusijos eigoje, tai būtų labai naudinga ir bendrai europiniai diskusijai. Keletą žodžių dėl e, IPSAS tikrai negaliu nepasinaudoti progą dabar jų netarti, nepaisant to, kad pritariu daugumai pono Novako minčių išdėstytų dėl e, koncepcijos sistemos, dėl darbų eiliškumo. Pasakyti, kad IPSAS taryba šiandien e, yra pasirinkusi kitokią programą, darbų eigą. Dėl istorinių priežasčių dabar mes turime galimybę tą procesą pakeisti, taigi visiškai pritariu jūsų pasiūlymams ir e, tačiau galbūt turėtume vadovautis mažiau grafiniais vaizdais, o kalbėti pirmiau apie esminius dalykus, o tik po to apie smulkmenas. IPSAS kaip sistema netinka, nes orientuota į kapitalo rinkas, noriu tam ryštingai paprieštarauti. Šešerius metus dirbau IPSAS taryboje ir ji kūrė standartus, nustatinėjo standartus skirtus viešajam sektoriu, o ne kapitalo rinkoms. Žinoma, mes pirmiausiai dėl istorinių priežasčių naudojamės tarptautiniais finansiniais standartais, kurie anksčiau buvo nustatyti. Tačiau dabar manau, kad reikia kelti klausimą, kokiose vietose viešajam sektoriui reikalingi tam tikri nukreipimai. Tačiau aš galėčiau išvardinti labai daug sričių, kuriuose aš manau, kad nereikėtų kažkokių kitokių skaidrumo reikalavimų ir sąlygų nustatyti privačiam ir viešajam sektoriu. Taigi man kyla klausimas, kam iš naujo išradinėti dviratį, jeigu jis jau yra išrastas. Ar mums reikia nuo savo pajėgumų nustatant EPSIS standartus, toks buvo užduotas klausimas. Aš manau, kad atsakymas šį klausimą veikiausiai būtų teigiamas, jeigu įvertintume valstybėse narėse sukauptą patirtį, nes net ir tos šalis, kurios IPSAS naudoja kaip pagrindą, yra nustačiusios savo standartus, kurie yra pritaikyti prie nacionalinio konteksto. Prancūziški viešo sektoriaus apskaitos, Nigerijos viešo sektoriaus apskaitos standartai. Aš manau, kad toks požiūris yra tinkamas ir Europos Sąjungai ir e, EPSAS taryba tikrai čia e, reikalautų E, šimtų procentų vienas prie vieno perkelti IPSAS standartus mes turėtume tačiau e, aptartai svarstyti atitinkamas nukrypimo galimo nuokrypių priežastis ar išimčių priežastis ES lygių. Ir kaip minėjau, tas teiginys, e, kad IPSAS yra orientuotas į kapitalo rinkas yra klaidingas tikrai labai nusiviltume, jeigu nustatytume standartus, kurie skirti tik kapitalo rinkams, rinkoms. Dar prieš pabaigą, ponė Greslė, pasižymėjau jūsų klausimą, ar iš tiesų EPSAS visiems būtų naudinga sistema visiems. Šį klausimą reikėtų kelti kartu ir su klausimu apie tai, e, kokiu, kaip e, mes turime laikytis nustatytų taisyklių, kaip kontroliuoti, ar jų yra laikomasi, nes ir IPSAS sistema taikant galima pateikti melagingą informaciją. Aš manau, kad galbūt bendrai vertinant šios taisyklės nereikia, nes būtų galima jie piknaudžiauti, galbūt reikėtų pagalvoti, kaip sukurti geresnius kontrolės mechanizmus tokioje sudėtingoje sistemoje, nes remiantis visų valstybių, kurios perėjo nuo vienos prie kitos sistemos patirtimi, reikia pastebėti, kad e, būtent auditavimo klausimams, ne tik apskaitos klausimams, reikia skirti labai daug dėmesio. Tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū. Prašau, ponė Novakai, jums šis žodis. Ačiū. Pone Miller Markės, aš suprantu, kad jūs laikotės tokios pozicijos, tačiau nepaisant uh, to ir nebandant čia sukelti kažkokios principinės diskusijos, noriu pasakyti, kad mūsų pozicija yra tokia, kad mes neatmetame IPSAS sistemos kategoriškai, mūsų pozicija yra tokia, kad pirmiausia reikia patvirtinti sistemą, kurioje būtų laikomasi pagrindinių principų ir po to atskirus EPSAS standartus vertinti pagal tai, ar jie atitinka tais, e, tą sistemą ar ne. Kalbant apie orientavimus į kapitalo rinkas, noriu tik priminti, kad e, į FRS pirmiausiai e, yra negali būti visapuškai taikomami Europoje ir jie galioja tik tai tam tikriems koncernams, taigi iš to galima kildinti klausimą, ar IPSOS iš tiesų yra tinkami apskaitos standartai, jeigu jie yra grįžiami į FRS, kurie yra skirti e, kapitalo rinkų informavimui. Tiek norėjau pasakyti, o dabar prie klausimų grįžtant nenorėjau jūsų nuvilti, tik tai norėjau parodyti, kad EPSAS kūrimo procese esama galimybės žengti didelį žingsnį prieki tinkamą kryptimi, kokia yra padėtis Vokietijoje. Toks buvo klausimas užduotas Vokietijoje. Yra trys lygmenys - federalinis lygmuo, federalinių žemė lygmuo ir savivaldos lygmuo, kuriame yra labai daug savivaldybių. Ir visose trijose lygmenyse yra taik, taikoma, taikomi, taikomos skirtingos apskaitos sistemos, kurios skiriasi. E, Vokietijoje federalinių lygmenių yra taikoma labiausiai išplėstinė sistema, į kurią įtraukiama ir turto apskaita. E, e, keturios federalinės žemės dabar taikys e, dvilypę apskaitos sistemą ir manau, kad 80 e, procentų savivaldybių taip pat taiko dvilypę apskaitos sistemą, tačiau ne vienodą. Tai reiškia, kad atskirose federalinėse žemėse yra taikoma skirtinga apskaitos sistema ir aš nemanau, kad tai yra gerai manau, būtina harmonizuoti apskaitos standartus savame suprantama, kad e, visi administraciniai vienetai Vokietija turėtų vadovautis e, bendra sistema ir ta sistema turėtų būti kaupiamoji ir aš tikrai nemanau, kad mes nuo vieno e, kraštutinumo turėtume pereiti prie kito. Aš esu įsitikinęs, kad ši sistema yra tinkamiausia Ji yra ta, kuri suteikia daugiausiai svarbios informacijos tam, kad būtų galima valdyti tinkamai ir administruoti Europos Sąjungos valstybės tiek būtų atsakymai su klausimus apie padėtį Vokietijoje ir apie tai, ar IPSAS ir EPSAS yra tinkamos sistemos, kad pagerintų informacinį pagrindą. Aš manau, kad iš šios klausimus galima sakyti teigiamai, tačiau tik tai tuo atveju, jeigu šie standartai bus taikomi visoje Europoje. Taigi pagrindinė prielaida tam yra būtinybė sukurti bendrą europinę apskaitos sistemą, kuri būtų e, tinkamai susijęta su finansinė statistikos sistema. Tai Vokietija pasireiškia šiuo metu tuo, kad e, vienus apskaitos duomenis e, pagal vieną sistemą sukauptus reikia konvertuoti į pagal kitą sistemą sukauptus e, tam, kad būtų galima apskaičiuoti tam tikrus finansinės statistikos duomenis. Taigi aš puikiai suprantu, kad tokia sistema e, neturėtų toliau veikti, reikia ją Vokietijoje op optimizuoti, kaip minėjau, manau, kad reikia patvirtinti bendrą europinę apskaitos sistemą, tai yra svarbiausia prielaida tam, kad skaidrumas šioje srityje būtų daug didesnis. Ačiū. Labai ačiū paminolukui uh, už tai, kad atsakėte uh, pakankamai trumpai, bet labai aiškiai, ponė Ležumar. Ar galėtume atsakyti ponas Grėslės klausimą? Taip. Merci de, de me redonner la parole. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Reikėtų kai ką patikslinti, pasakyti, kad Prancūzija e, palaiko suvienodinimą e, apskaitos standartų ir perima prie kaupiamosios e, sistemos visose valstybėse narėse ir visose viešuosiuose struktūrose. Taip pat e, mes suprantame, kad yra tam tikrų apribojimų e, susijusių su EPSA sistema ir taip pat e, problema yra ta, kad ne viskas iki galo yra aišku. Mes išgirdome kai kurių nuogasavimų šiandieną, pirmasis neaiškus E, dalykas yra, e, kad kai kalbame apie e, kaupimo principą ar kalbame apie atskaitomybę, įgyvendinama ar taip pat nu, gyvendinimo aspektų, ar tik tai, ar kalbame ir apie biudžetą, nes tai yra labai skirtingi dalykai, nes biudžetas yra susijęs su konstitucinė struktūra, su valstybės organizavimu, uh, E, Europoje daugumoje valstybių e, biudžetai e, apskaitomi grinaisiais pinigais, grinaisiais pinigais pagrįsta sistema, nekaupimo principų. Ir kol nėra visiškai aiškumo dėl šio dalyko, Galima pasakyti, kad biudžetas nepatenka į kaupimo principų pagrįstą apskaitą ir yra tam tikrų neiškumų diskusijų, atsiranda įvairių nuogastavimų daugumoje valstybių narių. Antras dalykas. Palyginamumas, pati savoka. Aš pastebėjau, kad ponas e, Tomas Müller e, Markėsis e, kalbėjo apie papildomąją vertę Europoje ir dėl statistikos e, kalbėjo apie tai, kad labai sunku yra užtikrinti palyginamumą, bet palyginamas nesusijęs su sąskaitų palyginamumu, bet su duomenų kokybė. Tai leidžia statistikos požiūrių geriau lyginti padėtį. Ir matome, kad yra labai didelis atotrukis tarp e, e, sakyti, kad palyginamumas yra apskaitos E, yra didžiausias tikslas. Ir kitas dalykas - sakyti, kad e, sąskaitų, ataskaitų tikslas yra užtikrinti gerus statistinius duomenis. Mes turėtume aiškiau kalbėti, kai kalbame apie bendrosios apskaitos e, suvienodinimą, o ne apskritai kalbėti apie palyginamumą, nes tam reikia labai tikslių taisyklių apskaitos srityje. Prancūzija palaiko EPSAS standartus, nes tai turėtų būti pagrindas. Ir IPSAS e, dėl principų pačių, o ne dėl taisyklių taip pat yra geri, bet tik dėl principų. Ir EPSAS E, normomis galima e, apibriežti detalės, taip sakoma, bet tai yra, mano nuomonė, yra visiška iliuzija, nes normos, visos detalės yra sistema, kuri e, susijusi su tam tikra kalba, o apskaitos darbuotojų darbas yra atsižvelgti į faktus Taigi apskaita yra kalba ir faktai yra paverčiami į kalbą, bet atliekama analizė tų faktų. Pone Kats kėlė klausimą, e, kalbėjo apie karinės išlaidas, apie tai, kada jos yra apskaitomos. Ir uh, apskaita nėra ta, kad e, dabar reikia priskirti tas išlaidas tai kategorijai, bet pirmiausia yra žiūrima, kokios kategorijos yra tos išlaidos. Ar tai yra einamosios išlaidos ar kitokios. Ir E, apskaitos specialistas atlieka tą darbą. Pirmiausia, žiūrima į normas, bet nebus tokių normų ar reikalavimų, kurios pasakys, kad tas ar tas turi būti įrašyta būtinai tą ar į tą e, sąskaitą. Ir man atrodo, kad daugelis valstybių narių nuogastauja, kad atsiras sistema, kuri bus labai detali ir nebeleis e, gerai atspindėti realią padėtį, kuri šiaip e, yra labai skirtinga valstybėse narėse ir struktūrose skirtingose. E, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime į centrinę vyriausybę ar į vietos valdžią. Toliau, informacijos sistemos valstybėse narėse yra e, vienaip organizuotos e, ten, kur yra kaupimo principas taikomas. Ir du kart tie patys įvykiai nėra atspindimi e, pagal kaupimo ar pagal grinųjų pinigų principus. Ir bijomasi, kad daugelį valstybių narių kad tiksliau dabar kai kur yra mišio sistemos ir daugelis valstybių narių bijosi, kad viskas e, bus e, daroma pagal kaupimo principą. E, Aleksandras Makaravonidis sakė, kad Eurostatas seks, jog taip nesitiktų, bijau, kad, kad aš galbūt per daug išsiplečiau, bet daugeliu valstybių narių labai aktualus konsolidavimo klausimas, kai e, valstybė nusprendžia, kad dėl kaž, kažkokios priežasties reikia konsoliduoti sąskaitas, viskas gerai, bet bet kuriuo atveju reikia suprasti, dėl kokio, kokiu tikslu tai daroma ir ar tai supaprastins nacionalinę skaitomybę, ar nebus taip, kad du kartus reikės konsoliduoti pirmiausiai dėl uh, E, bendrųjų, bendrųjų sąskaitų tikslais, o nes turime e, suprasti, kad konsolidavimo procesas yra labai sudėtingas ir labai brangus. Ir reikia iš anksto žinoti, koks yra konsolidavimo tikslas. Ir kartais dėl konstitucinių priežasčių vietos e, valdžios turtas neįtraukiamas į valstybės e, finansą, nes pagal konstituciją valstybė nekontroliuoja jų. Taip pat e, viešo sektoriaus struktūroms taikomas bendrųjų agreguotų ataskaitų e, ataskaitų reikalavimai ir mes nežinome, ar nereikės mums dar toliau konsoliduoti um, ataskaitų net ketvirto etapo konsolidavimo. Dabar IPSAS, EPSAS IPSAS neblogai taikoma e, struktūroms, kurios yra, veikia kaip agentūros, EBPO, e e, Europos Sąjunga, tai visai neblogai veikia tokiu lygmeniu, bet valstybių lygmeniu tai jau nepasiteisina pirmiausia dėl mokesčių kurie sudaro pusę valstybės narės biudžeto. Ir ne viskas yra akivaizdu. Galiausiai vykdant patikrą ne visuomet yra aišku, koks yra atspirties taškas. Kai kurios šalys yra gana entuziastingai nusteikusios, pavyzdžiui, e, Prancūzija pasisako už platesnį kaupimo principų, nu, kaupimo principų daromą apskaitą, reikia dar labai e, gerai pagalvoti, kaip žengsime į priekį. Apgailestauju, e, nes kitiems kalbėtams lieka mažai laiko, vertėjai turi baigti darbą pusę pirmos, galbūt reikia atsiboti IPSO ir EPSO e, palyginimų, bet ačiū už tai, kad buvote, kad labai išsamei viską aptarėte savo pirminėse pasisakymuose. Taip, kalbėsiu, kiek manoma, trumpiau. Mes pozityviai vertiname EPSAS sistemą, tačiau reikia atsižvelgti į valstybių narių nuomonės ir požiūrius. Tų pačių standartų įdėgymas visur leistų mums palyginti, kiek pinigų išleidžiama vienoje valstybėje lyginant su kita arba viename regione lyginant su kitu. Kita vertus, IPSA standartai yra aktualūs finansinės valdybos darbe, finansinės vadybos darbe. Tai ir jie yra svarbus, ypač viešajame sektoriuje, todėl turime atsargiai dėkti tuos standartus. Ir taip, iš tikrųjų, tai susijęs su tam tikru e, nelankstumu iš vadovų pusės E, nes reikia e, atsižvelgti, ypač reikia atsižvelgti tai, kokius e, veiksmus, kokius procesus reikia registruoti ir kokių ne. Ačiū, aš taip pat pabandysiu. Não estamos a adotar as IPSAS, estamos a utilizar os textos das IPSAS. Mes eh, nenorime vertinti IPSAS ir EPSAS atskirai, mes IPSAS eh, standartus bandome įdėkti į savo sistemą. EPSOS mes neturime, tačiau tie darbai, kuriuos jau nuveikėme pasiteldami IPSAS, e, manau, kad yra neblogas įdirbis. Ir jeigu EPSAS bus įdėkta, tai mes jau būsime atitinkamai pasirengę ir galėsime dirbti toliau. Puiku, dabar ponė Greslio apibendrinkite, prašau, norėjau nuoširdžiai Jums visiems padėkoti ir buvo įdomu klausytis jūsų minčių. Ši tema mums rūpės dar ilgą laiką, tą šiandien supratau. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie šį praktinį seminarą suringė, mūsų politikos skyriaus, sekretariato darbuotojams, kolegai Šolcui ir kolegai Ajala Sener. Dėkuoju už tai, kad pirmininkavo, kaip supratau. Kitas seminaras vyks Berlyne, jį ir suorganizuosime, taigi labai ačiū. Nepraraskite vilties mes jos taip pat stengsime neprarasti. Linkiu visiems geros kelionės namo.